So, good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. We... Labas rytas, ponios ir ponai, kolegos. Šiandien turime vertimą į 16 kalbų, bet turbūt neturime tiek tų kalbų atstovų salėje. Aš kalbėsiu vokiškai. Noriu pasveikinti Jūs susirinkus į posėdį, kaip visada, turime parengtus dokumentus, klausimus, atsakymus, e, atitinkamų tarnybų parengtus dokumentus. Juos išplatinome, tačiau dėja išplatinome juos tik vakar. Ir kadangi dokumentai dideli, turbūt nepavyko jų visų perskaityti. Kaip visada, šios dienos posėdis yra transliuojamas Europarl interneto svetainėje. Taip pat noriu pasakyti, kad e, posėdis yra filmuojamas. Kiekvienas kalbėtojas e, bus filmuojamas. Šiandien vyksta antroji viešųjų klausimų dalis. Tai yra klausimai apie e, teisininkų, apskaitininkų ir bankininkų vaidmenį Panama, Panamos dokumentų kontekste. Mūsų klausimai susideda iš dviejų dalių. Mm, pirmoji dalis vyko prieš keletą dienų, išklausėme labai įdomų pasisakymų, antroji dalis vyksta šiandien ir turime e, įdomių ekspertų, taip pat e, pasikvietėme žurnalistų, kurie priklauso tinklui, kuris atskleidė E, Panamos dokumentus. Turime du žurnalistus iš to tinklo, jie tars keletą įžanginių žodžių. Norėčiau pasisveikinti su Bertė Dikstruns. E, iš, jie yra Panamos dokumentų Komandos narė Aleksandra Piecinovič nedalyvauja ir Ketrin Kenkert Ji yra iš Bernberg banko. Toliau Michael Kemmer. E, Vokietijos banko asociacijos valdybos na, vadovas, toliau Torsten Hösche, Vokietijos banko asociacijos teisės departamento vadovas. Ulrike Paul, Vokietijos advokatūros vicepirmininkė ir Frank Jonig, Vokietijos federalinės advokatūros pinigų plovimo ir baudžiamosios teisės skyriaus vadovas. Susitarėme, kad kiekvienam kalbėtojui bus skirtos, skirta po septynias minutės. Toliau turime mūsų frakcijų kalbėtojų sąrašus. Vėliau numatyta po penkias minutės klausimams ir atsakymams. Ir būčiau dėkingas, jeigu tie, kas pateiks klausimus, iš karto pasakytų, kam jie yra skiriami. Pirmiausia, pono Štruns. Ačiū, pirmininkė. Na, šiandien kalbame apie bankus, apie teisininkus. Panamos dokumentai parodė, kad pastaraisiais metais e, buvo pasitelkta daug e, offshorinių bendrovių. E, papasakosiu apie situaciją Vokietijoje ir šiandien čia dalyvauja ir Vokietijos bankų sektoriaus atstovus, atstovų. <clears throat> E, situacija Vokietijoje yra štai kokia. Mm, Panamos dokumentų skandale dalyvavo 14 bankų, jie pardavė maždaug 1200 fiktyvių įmonių, fasadinių įmonių, taip pat veikia kaip tarpininkai ir steigia tas įmonės ir atidarė jų sąskaitas. E, šiandien labai svarbu tai, kad tarp bankų, kurie minimi Panamos dokumentuose, yra ir labai garsių bankų, pavyzdžiui, Deutsche Bank, Dresdeno bankas ir daug e, regioninių bankų, kuriems taikoma valstybės kontrolė. Taigi yra ir daug privačių bankų, taigi turime visą bankų spektrą. Čia reikėtų paminėti du svarbus, svarbius dalykus. Prieš metus buvo paskelbti labai aktualūs duomenys, buvo paminėti šimtai bendrovių Ir reikia paminėti, kad daug offshore'inių sąskaitų vis dar priklauso Vokietijos bankams. Na, kalbėdamas apie offshore'inės sąskaitas, turiu galvoje įsteigtas offshore'inės bend... bendrovės. Monsek Fonseca yra vienas iš paslaugų teikėjų, jų turbūt yra daug daugiau ir turbūt tai yra tik lietkalnio viršūnė. Kalbant apie offshore'inį verslą, reikėtų iš karto paaiškinti du dalykus. Visų pirma, offshoriniai verslai dažnai yra siejami su e, neteisėta nelegalia veikla. Bet e, mums, žurnalistams, daugiausia sunkumo offshorinis verslas kelia ta prasme, kad mes kalbame apie lengvatinių mokesčių sistemas, kur kuriuose yra daug neteisėtai įgytų lėšų, kurios vėliau yra pumpuojamos į teisėtą ekonomiką. Taigi kyla lengvatinio apmokestinimo zonose, kyla labai didelė pinigų plovimo grėsmė. Yra ir kitas aspektas. Bankai prisideda prie nešvarių, nusikalstamų būdų įgytų pinigų sugražinimą į realią ekonomiką ir į Europą. E, mūsų nuomonė bankai nėra bendrininkai, jie negauna naudos iš lengvatinio apmokestinimo, tačiau jie yra neatsiejama sistemos dalis, kadangi jie e, atidaro sąskaitas. Na, keletą žodžių apie Bernberg banką. Mm, norėčiau pakalbėti apie Berenberg banką, nes manau, kad šis atvejs labai aiškiai parodo, su kokia rizika susidurėme. Jis yra vienas seniausių bankų pasaulyje, antras pagal senumą bankas. Ir, ir norint tapti to banko klientų, reikia turėti bent milijoną eurų. Tas bankas turi ilgą istoriją, yra garsus bankas ir Mm, labai nustebome pamatę, kad šis bankas buvo minimas Panamos dokumentuose ir e, Mozak Fonseca mm, dokumentuose. Taip pat sužinojome, kad e, vienas iš Monsak Fonseca įkūrėjų sunus e, stažavosi Berenberg bankė Šveicarijoje. Taip pat e, jo vardu buvo įsteigta offshore įmonė ir Berenberg bankas taip pat tvarkė Monsak Fonseca sąskaitas. Taigi kyla Klausimas, ar šis bankas neprisidėjo prie e, nusikalstamos veiklos ir pinigų plovimo, kurio užsiemė mafija. Berenberg padėjo įsteigti 14 fasadinių įmonių Šveicarijoje. E, reikėtų pa, papasakoti, kaip visą tai veikia. Aš kaip klientas galiu kreiptis į Monsak Fonseca ir paprašyti įsteigti fasadinę įmonę. E, Monsak Fonseca man sako, kad tam reikia sąskaitos, tada kreipiamasi į Berenberg banką ir paprašoma atidaryti tos offshore'nės įmonės sąskaitą. Ir čia ši visa procedūra yra susijusi su dviem aspektais, kurių mes nesuprantame. Visa ši procedūra yra anoniminė. Banko darbuotojas žino, kad įmonė nesiekia ekonominių tikslų. Ir nėra jokių ekonominių argumentų bet tiesiog klientas įneša tam tikrą sumą pinigų, norėdamas įsigyti kažkokią įmonę. Mes taip pat matome, matėme, kad Berenberg banko darbuotojai sąskaitų mm, savininkams, sąskaitų turėtojams priskirdavo pravardės. Be to, dažnai būdavo prašoma siūsti tam tikrus dokumentus, bet niekada nenurodyti e, sąskaitos savininko, neįvardyti sąskaitos savininko pavardės. Kitas dalykas - apskaitos procesas. Šios paslaugos buvo perkamos iš Monsek Fonseca ir Panamos dokumentai rodo, kad e, tos įmonės buvo prašoma patikrinti turto kilmę. Taigi visas patikrinimo procesas buvo patikėtas Monsak Fonsekai. Tas procesas e, lik ir nekelia įtarimų, tačiau jame yra labai daug klaidų. Ir mm, vienas asmuo susijęs Berenberg banku, e, minimas Panamos dokumentuose, yra kaltinamas e, dalyvavęs Meksikos kartiliuose. Taip pat Siemens e, kilęs ir, buvo kilęs ir Siemens kišininkavimo skandalas. Tam tikros operacijos taip pat buvo daromos per Berenberg banką. Taip pat e, matome, kad Berenberg e, priėmė labai abejotinus klientus Igor Oganski, Kanberg grupė, Goroganski, buvęs Ukrainos ministras, buvo kaltinamas dalyvavęs narkotikų versle, taip pat jis sulaužė jungtinių tautų sankcijas, nes prekiavo ginklais. Toliau Gabriel Fajon, jis yra valė kartelio vadovo dešinioji ranka taip pat aptikome daug asmenų, E, susijusių su pinigų plovimu ir su rytų Europos mafija. Galėčiau tą sąrašą tęsti, bet nenoriu tam skirti per daug laiko. Na, akivaizdu, kad matome narkotikų priekybos, kokia, kokaino priekybos požymių. Manau, kad aš jau pakankamai parodžiau, su kokia rizika čia susidurėme, o bankas tą riziką prisėima. Taigi kyla klausimas, ar kiek banko elgesį, elgesį nulėmė tam tikri reguliavimo trūkumai. Manau, kad e, tai, kad bankai e, naudojasi offshore'inėmis įmonėmis, nėra kvestionuojama, taip pat nėra abejojama ir dėl ekonominių argumentų e, ir nėra keliami klausimai, kodėl kažkas atidaro sąskaitą. O Vokietijoje Berenberg bankas atliko keletą įtartinų operacijų ir pateikė pranešimų, tačiau trūko bendradarbiavimo ir nebuvo pasigilinta į tuos pranešimus. Berenberg bankas e, dabar teigia, kad kitaip priims klientus naujus klientus. E, tačiau reikėtų pasakyti, kad e, procesas Berenberg banko mm, mokesčių vengimo procesas buvo e, sustabdytas. Labai ačiū. Reikia bandyti neviršyti mums skirto laiko terminų, nes kitaip kolegos nebespės kalbėti. Labai ačiū už tokią apžvalgą. Be Mosak Fonseca informatorius ir žurnalistų komandos, kuri pradėjo toliau dirbti. Ta informacija, kurią šiandien turime, niekad nebūtų švydusi dienos šviesos. Todėl šiandien reikėtų pagalvoti, kaip pakeisti ir pagerinti padėtį. Labai ačiū. Toliau Katarin Kaikhart, buvusi e, Barenbeck banko atitikimo, atitikties pareigūnė. Dankeschön. Eigentlich hatte ich mein Statement in Englisch. E, labai ačiū. Iš pradžių buvau pasirengusi pareiškimą angliškai, bet dabar matau, kad nereikia angliškai kalbėti. Štai ką darysiu. E, pratesiu e, kolegų iš, kolegos išsakytą mintį. Be žurnalistų, be informatorių, kurie iškėlė Panamos dokumentus į dienos šviesą, šiandien nebūtumėm čia e, susirinkę ir e, jokia informacija, kurią žinome, nebūtų išvykusi dienos šviesos. E, Aš galiu tik e, tai patvirtinti, nes aš Berembek bankė dirbau atitikties pareigūnė, <clears throat> kai ir aš, ir kolegos staiga užtikome didžiulį pinigų plovimo tinklą, e, pagrįsta kalbi grupės egzistavimu. E, kolega jau kalbėjo apie ginklų pristatymą įvairioms vyriausybėms, offshore'inėms bendrovėms. Milžiniškas sąrašas buvo patiktas. Tada padarėme išvadą, kad Musak Fonseca e, naudojosi neegzistuojančiais direktoriais, suklastotais parašais, suklastotais dokumentais. Labai daug, ko mes informavome savo vyresniuosius ir aišku, po to mes buvom išmesti. Mes buvome iš esmės e, e, visiškai pasmerkti Kitas banko personalas e, gavo įsakymą su mumis nebendrauti, mes jokių slaptų dokumentų nebeturėjom ir staiga patekom į tokią padėtį, kai e, buvome priversti, kad reikės pasirašyti kitokią darbo sutartį. Pagal ją ir aš, ir mano kolegos buvome įpareigoti nesuteikti jokių duomenų e, prokuratūrai, valstybės e, institucijoms ir panašiai, jokioms kitoms institucijoms. Jeigu norėtumėm savo parodymus duoti e, valstybės teisėms tarnyboms, Bernbeck bankas sakė, ar prisėmė savo teisę atleisti mus iš darbo 2015 m. spalio mėnesį Berendag bankas būtent tą ir norėjo padaryti. Ir vienas iš e, e, mūsų klientų iš Libano, kuris buvo sankcijų sąraše, e, patraukė Berendag banką Hamburgė į teismą ir mes dabar dar tebesibilinėjame. Vėliau mes suprakom, supratome, kad e, šiam bankui nepavyks toliau taip dirbti ir tada Berenberg bankas pradėjo kovoti su e, mažiausiais grupės nariais. Mes buvome apkaltinti ir priversti pasitraukti iš įmonės, bet buvo ir kitų E, darbuotojų nuostatų, kurios buvo subjektyvios. Nors e, bankas buvo tarsi išvalytas, kiti likę darbuotojai e, bandė toliau aiškintis, kas per problemos egzistuoja. Buvo pasiūlyta tiem žmonėms nemažai pinigų nes e, jie būtų galėję skleisti žymiai daugiau informacijos negu mes. Ir aš dabar perinu prie kalbį e, grupės atveju. Viskas nuo to prasidėjo, tada mes ir pateikėm tą ataskaitą apie kylančią riziką savo viršininkams. Ukrano, Ukrainos kalbį grupė. E, buvo e, tarnavo kaip šaltinis pinigų plovimui. 2011 metais mes jau tą išsiaiškinome ir paaiškėjo, kad Berambet vadovai nieko nežinojo. Ir visą laiką buvo kalbama apie offshore'inės įmonės, bendravimą su jomis ir panašiai. 2013 metų vasarą mes su kolegomis atradom Ar išsiaiškinom, kad e, Berenberg banko e, atitikties pareigūnas 2009 m. gegužės mėnesį iš esvės kalbė grupiai ir organizuotai Ukrainos mafijai atvėrė mūsų banko duris. 2008 m. rugsėjo mėnesį pilnas ginklų laivas buvo nuplukdytas į pietų Sudaną ir Somalį, Somalį Somalio piratams. Tas faktas buvo išaiškintas ir Ukrainos transporto ministras su tuo buvo susijęs. Ir Berenberg bankas norėjo su transporto ministru išplėsti um, santykius, taigi kas vyko, ką padarė Berenberg banko tuometinis atikties pareigūnas, jis kreipėsi atitinkamai uh, atsakingus politikus, suteikė reikalingą informaciją, tačiau e, nebuvo susilaukta pakankamai reakcijos. Bet tada Berenberg tarsi išsivalė, jie atsikratė e, sąsajų su kalbė, su ginklų prikrautų laivu ir panašiai. O transporto ministras buvo vertintas ne kaip e, ministras, bet greičiau kaip eilinis parlamento narys. visi, e, visos operacijos susijusios su tuo žmogum buvo vertos kaip pinigų plovimas. Iš to dokumento buvo e, visiškai išbrauktas teisės departamentas ir galiausiai tik tai atitikties e, pareigūnas liko kaltas, galbūt e, ir buvo pažeistos kažkokios taisyklės, bet aš nemanau, kad e, koks nors pažeidimas, toks, tokio pobūdžio pažeidimas gali būti vertinamas kaip e, kenksmingas bankui. Iš esmės jau viską ir pasakiau, ką norėjau. Labai ačiū. Jeigu aš teisingai supratau, jūsų pristatyti įvykiai buvo 2008 metais iki 2013. Dabar reiktų klausti, o kas nuo to laiko atsisiko? Aš esu tikras, kad apie tai dar kalbėsim. Toliau Mikel Kemer. Vokietijos banko asociacijos uh, generalinis direktorius ir valdybos narys. Aš nežinau, kaip jums e, sekėsi uh, savo veikloje, bet aš manau, kad jūs pristatysite, kaip veikia skirtingi bankai. Gerbiamas pirmininkė, parlamento nariai, ponios ir ponai, pirmiausia labai ačiū, kad pasikvietėt Vokietijos banko asociaciją. Ir e, aš galiu kalbėti dabar jūsų grupėje. Pirmiausia, pristatysiu Vokietijos e, banko asociacija, dirbanti Berlyne, Bruselėje ir Frankfurte, e, turi 200 privačių bankų savo narių tarpę tarp narių yra visame pasaulyje aktyvūs dideli bankai ir smulkus bankai e, dirbantis tik Vokietijos regionuose. Mes suprantame, kad banko asociacijos tarpusavėje konkuruoja ir tai buvo pagrindinis mūsų veiklos elementas. Diskusijose mes kalbam ir apie politinius klausimus. Iš esmės mes e, nekalbame apie mūsų narių santykius su klientais ar darbą su atskirais atskiromis įmonėmis, tai yra susiję ne tik su konkurencija, nes neretai konkurencijos teisė yra peržengiama. Ponios ir ponai, mus labai jūsų kvietimas pamalonino ir aš galiu pasakyti, kad mes besąlygiškai remiame kovą su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir mokesčių vengimu. Darome viską, ką galime, kad ir toliau gerintume taisyklės ir reglamentus taikomus šiais ryčiai. Na, o kalbant apie rezultatus, labai džiaugiamės, kad Vokietijos uh, federalinis uh, baudžiamojo tyrimo, federalinio baudžiamojo tyrimo biuro prezidentas Olgeris Münčas labai aiškiai pasisakė apie Panamos dokumentus 2016 m. balandžio mėnesį. Uh, E, jis pasakė, kad maždaug 99 pantai visų įtartinų operacijų Vokietijoje yra užfiksuotos e, e, finansų sektoriuje ir apie tai yra pranešta. Jeigu yra pažeidimų ir mes nesakom, kad tokių pažeidimų nebūna, tai būtent atitinkami bankai ir jų administracija turi tuos pažeidimus ištaisyti. Jeigu reikia, turi būti pritaikytos sankcijos. Tam reikia iškelti baudžiamasias teisinės bylas. Na, o dėl Panamos dokumentų mes suprantame, kad šis procesas Vokietijoje dar nesibaigė, nieko čia yra neįprasto. Priešingai, žinant, kad tiek daug medžiagos reikia ištirti teismų e, institucijose, suprantame, kad reikia laiko. Nereikia uh, bandyti iš anksto nuspėti tyrimo išvadų. Aš galiu iškart pasakyti, kad labai džiaugiamės, kad galime dalyvauti teisinės ir politinės diskusijose, kurios paskelbus Panamos dokumentus e, tarsi e, iš naujo užaštrėjo. Supraskime, kad pinigų plovimas nėra tik tai Vokietijos problema. Vokietija neturi offshore finansinių centrų. Pagal Zidočia e, Zeitung laikraštį Panamos dokumentai rodo, kad 214 tūkstančių išorinių firmų buvo įsteigta pasaraisiais metais. Vokietijos bankai ir kooperatyvai e, valdantis bankus įsteigė mm, ar padėjo įkurti maždaug 1200 priedangos įmonių e, per užsienio bazės, padedant Mossack Fonseca teisės firmai. Tas skaičius yra nedidelis, lyginant su kitais tarptautiniu mastu veikiančiais bankais, tai yra tik tai 0,6 procentai. Pagal Europos parlamento žaliųjų atliktą tyrimą, tarp 40 didžiausių tarptautinių tarpininkų nėra nei vienos Vokietijos teisės firmos mokesčių konsultantų ar bankų. Mes patys vadovavomės aiškiomis taisyklėmis ir dideliu skaidrumu norėčiau Jums priminti, kad kitos suinteresuotos pusės, suinteresuoti subjektai dalyvavo dėrybose dėl e, dokumentų kovai su pinigų plovimu. Bankų sektorius norėjo vesti registrus, pinigų plovimas ir mokesčių vengimas bus deramai e, pažaboti, suvaldyti, tik tai jeigu E, tarptautinį bendradarbiavimą užtikrinsime. Tačiau suprantame, kad valstybėse narise skiriasi teisinės sistemos, todėl bendradarbiavimo procesas labai sudėtingas. Tačiau suprantame, kad alternatyvų tam nėra. Ir e, palaipsniui matome, kad e, gerų rezultatų yra pasiekiama. Ir matome, kad finansinių veiksmų darbo grupė, kurios tikslas užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui, uh, jau e, daug pasiekė pažangos. Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir Europos Sąjunga e, rengia dokumentus dėl tarptautinio keitimos informaciją apie mokes, mokesčius. Mes e, turime toliau eiti ryštingai šiuo keliu. Nepaisant to, darbas tarptautinėse organizacijose yra labai rizikingas, jeigu ypač bus taikomas visiems vienodas principas – nes e, jurisdikcinės sistemos labai skiriasi. Aš esu tikras, to nereikia pasakoti Europos parlamento komitetui. Mūsų patirtis dirbant ES rodo, kad taisyklės pasiteisinančios vienoje valstybėje nebūtinai duoda gerų rezultatų kitoje. Kalbant apie įtartinas operacijas ir pranešimus apie jas, ką aš anksčiau jau minėjau, turime akcentuoti kokybę, o ne kiekybę. Mes visi žinome, kad yra būtina užtikrinti bendradarbiavimą abiem kryptimis su kompetitingomis institucijomis, nes daug kas yra da, dirbama tik tai viena kryptimi, man atrodo. Mes turime įvairių konkrečių pasiūlymų, tačiau aš nemanau, kad tie pasiūlymai e, gali būti pristatyti dabar man skaitant šį pranešimą. E, Aš norėčiau Jums priminti mūsų atsakymus raštu į klausimus, kuriuos Jūs pateikėte prieš klausimą ir aš galėsiu juos aptarti per diskusiją, netgi dabar. Ir mielai keisimės su Jumis nuomonėmis ir po klausimo. Baigdamas noriu pasakyti, kad mūsų nuomonė šio komiteto darbas yra nepaprastai svarbus, nes yra atliekama iš nuodugnę nu analizę. Dar kartą labai ačiū, kad pasikvietėte, mielai atsakysime jūsų klausimus. Das war ja exakt sieben Minuten, vorbildlich in der Ačiū. Panas Kemerė iš tiesų buvo lygiai septynios minutės užimtos, todėl jūs pavyzdingai laikėtės reglamento. Dabar įsivaizduoju, kad toliau galėsime pakalbėti apie jūsų pasisakymo pasiekmes, tačiau daug nelaukdamas suteiksiu žodį poniai Pau. Čia jūs kalbėsite ar kaip? Kaip pasiskėsite? Taip, aš iš tiesų aš padėsiu, sako panas Jongi. Taip, septynios minutės. Dėkoju. Labai trumpai paaiškinsiu, kokioje fazėje įsijungia advokatai prevencijoje. Pirmiausia, trys fazės. Pirmiausia, e, investicijos, kai ateina nešvarūs pinigai. Ir paprastai tai yra tokia fazė, kada finansinės institucijos vaidina svarbiausią vaidmenį. Antra fazė yra slėpimas. Ir nuo to momento daromos visos transakcijos, e, keičiamasi kapitalu, įvairios e, įmonės keičiasi kapitalo srautais, kad būtų pamesta pinigų e, kilmės pėtsakas. Šioje antroje fazėje pastebima, kad patiriami tam tikri nuostoliai ir tuos nuostolius reikia pri, priimti jeigu nu, nenori, kad e, būtų atsekta kilnė, tai tada investuojama į įvairias įmonės, kurios neveikia. Ir aišku, būna tam tikrų, e, antros fazės metu būna tam tikrų pinigų praradimų. Pirmojoje fazėje advokatai nedalyvauja visai, antrojoje fazėje advokatai dalyvauja, jeigu jie yra įtraukti į transakcijas. Įmanoma, kad klientas uh, nori mm, pa, padaryti kažkokią investiciją per tam tikras sąskaitas ir advokatai ten jau įsijungia. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad turi būti pateisinama, pateisinam, pateisinamos tos sąskaitos. Ir kodėl tie uh, vis, uh, žmonės eina per, per tas sąskaitas, o ne per savo asmenį. Kodėl jie eina per pateiko sąskaitas? Taigi tada jau pinigai tampa nebe nešvarūs pinigai, tada tampa e, šiek tiek švaresniais pinigais, sunkiau juos atpažinti ir trečiojoje fazėje jau tų pinigų nebegalima atsekti, iš kur jie yra, tada jau įsijungia advokatas. Kadangi tuo metu e, pinigai investuojami į kažkokias legales investicijas, pasakant, kad štai jau yra e, tam tikra ekonominė veikla, kuria, kuri pateisina mano pajamas. Advokatams dažnai prikišama tai, kad jie e, mažiau praneša apie įtartinas transakcijas negu finansinės institucijos. E, mes įsikišame tik trečioje fazėje, kada galima daug sunkiau atpažinti nešvarius pinigus. Už trilijardus eurų Vokietijoje įvyksta tokių transakcijų per metus ir jeigu advokatas turi 300 klientų, tai padauginus iš advokatų skaičiaus pamatysite, kad e, transakcijos siekia daug milijonų eurų. Taip pat daug milijonų eurų išleidžiama e, darbo teisėjai, socialiniams teisėms, e, patentuojant intelektinę nusavybę, konkurencijos dalykams. Taigi labai nedaug teisės sričių reglamentuoja pinigų plovimą Ir būtent e, mes galime įsikišti tik labai nedideliais atvejų, at, e, nedideliais atvejų skaičiumi. 261 e, straipsnis baudžiamajame kodekse Vokietijoje patikslina, kada advokatas gali įsikišti. Vokietijoje ypatybė yra ta, kad bendrai paėmus yra dvi, galimybė nubau, dvi galimybės nubausti pagal e, mm, e, baudžiamąją procedūrą ir pagal advokatų korpuso vidinę procedūrą. Aš galėčiau e, dar leisti Jums pasisakyti, tačiau norėčiau poniai Palbot leisti pasisakyti. Mokesčių vengiama labai dažnai tada, kai e, skiriamasi. Taip, bet čia kalbame ne apie tai, kalbame apie pinigų plovimą. Pinigų plovimas yra labai sudėtinga tema. Tačiau aš norėčiau dar pakalbėti apie mokesčių vengimą. Vokietijoje tai nėra nusikaltimas, tai reiškia, kad e, mokesčių taryba turi surasti tas schemas, pagal kurias galima mokėti mažiau mokesčių. Ir jeigu e, tai, e, to, to, to nepadaro e, taryba, tai tada gali, turi jis sumokėti nuostolius klientui advokatai leidžia sukurti tokias schemas, kada galima sukurti, mokė, sumokėti mažiau mokesčių, kad klientas mažiau mokesčių sumokėtų, bet visa tai daroma legaliai. Kai tik peržengiama legalumo riba, tada jau tai tampa e, nusikal, nusikaltimu, taip pat ir e, patarėjo atveju, tačiau labai neaiški ta riba tarp legalios ir nelegalios veiklos. Ką sako e, teisinė patirtis, jurisprudencija, ką sako. Ogi ji sako tai, kad patarėjas turi išdėstyti teisėtas galimybės savo klientui. E, Vokietijos įstatymuose tokių galimybių yra numatyta ir mes žinome, kad tiek ES, tiek visame pasaulyje mokesčiai yra labai skirtingi. Taigi, kai kuriais atvejais tai gali būti kai kuriais atvejais gali būti mm, labai apsimokantis dalykas investuoti užsienyje. Tačiau tai nėra nusikaltimas, lygiai kaip ir ekraninių e, įmonių kūrimas, kuris irgi nėra nusikaltimas. Nusikaltimas nėra atidaryti sąskaitą Šveicarijoje e, ir, ir nuslėpti ją nuo žmonos. Yra ir daugiau, daugiau galimybių. E, gali, gali taryba mm, būti laikoma e, atsakinga tokiu atveju, jeigu konstatuojama, kad klientas vengia mokėti mokesčius Vokietijoje. E, taigi e, klientams turi advokatai pasiūlyti legalius būdus, Tačiau tais atvejais, jeigu jie nesilaiko įstatymų, tai kalti būna ne tik klientai, bet ir advokatai ir jiems patiems grėsia baudžiamoji atsakomybė. Numatyta baudžiamajame e, kodekse. Kaip sako ponas Joning, e, jie taip pat e, gali būti teisiami ir advokatų teisme ir taip pat jiems kyla labai rimta kita grėsmė o būtent ta, kad finansų ministerija juos gali paduoti į teismą ir pareikalauti žalos atlyginimo, kuri kartais gali sudaryti net keletą milijonų. Ačiū Jums abiems. Dabar išklausėme pasisakymų, ekspertų pasisakymų. Na, mes turime dabar jau protokolą ir jūsų visi pasisakymai savai nesuprantama bus jame E, sužymėti. Dabar išklausysime bendrą pranešėją Jevkofo. Jūs turite penkias minutės, įskaitant ir atsakymus į klausimus. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti mūsų svečiams, kurie atvyko į mūsų komitetą. Jų dalyvavimas labai svarbus. Pateiksiu keletą klausimų, kurie bus labai konkretus. Visų pirma, ponui Strunts. Jūs sakėte, kad jūsų nuomonė problema kyla, kai e, išplauti pinigai yra vėl investuojami, reinvestuojami į realią ekonomiką per offshore struktūras. Turint galvoje jūsų tyrimus šioje srityje, ko, koks jūsų nuomonė būtų veiksmingiausias būdas tiems nešvariems pinigams, kad būt, užkirstume kelią nešvariems pinigams patekti į realią ekonomiką. Toliau, poniai, ponė Katrin Keikert, Ačiū už jūsų išvalgas dėl Berenberg banko. Manau, kad tai, ką jūs šiandien sakėte, yra svarbu, nes tai parodo, kad bankai e, garsiai kalba ir tarpininkai e, garsiai e, kalba teikia įvairiausius pareiškimus, tačiau viduje situacija yra visiškai kitokia ir bankai padeda, padeda tvarkyti ne, ne, nešvarius pinigus. E, šis parlamentas pasisako už geresnę informatorių apsaugą. Mes Mes taip pat siekiame kovoti su tarpininkais, kurie e, įsitraukia į tokią veiklą ir manome, kad jeigu bankas arba advokatas įsitraukia į kitokią praktiką, e, iš jų turėtų būti atimtos veiklos licencijos. Ar jūsų nuomonė tokios priemonės pasiteisintų? Ir galiausiai ponas Kemer. Na, aš buvau šiek tiek šokiruotas, kad jūs nesureagavote į tai, ką sakė ponia Keikert, kuri yra buvusi Berenberg banko atitikties pareigūnė. Uh, E, na, jūsų pasisakymą šiandien vertinčiau kaip e, Vokietijos bankų gynimą. Ir man atrodė, kad po to, ką sakė ponė Kaikert, jūs sureaguosite ir pasakysite, kaip tokiai praktikai galėtume užkirsti kelią. Taigi suteiksiu Jums dar vieną galimybę. Kaip sustabdyti tokią veiklą, kokią užsiemė Berenberg bankas praeitįje? Ačiū. Mm. Išgirdome klausimų trims dalyviams, taigi visų pirma, ponė Štrums. Na, kalbėsiu labai trumpai. Mano nuomonė, čia svarbus trys dalykai. Visų pirma, svarbu, kad bankai racionalizuotų savo veiklą ir kad darbuotojams aiškiai pasakytų, kas vyksta offshore'nėse įmonėse ir koks yra ekonominis tikslas. Taip pat E, jeigu kas, nu, yra kas nors įtartino, turėtų būti teikiamos ataskaitos apie įtartinas operacijas. Taip pat kyla klausimas, ar galima iš išorės pirkti patikrinimo paslaugas. E, Vokietijoje šioje srityje e, vis dėlto buvo labai nedaug baudžiamųjų tyrimų. Ačiū, ponia Kaikert. Mano nuomonė, Vokietijos teisinė sistema yra pakankama, ypač kalbant apie bankų atsakomybę, direktorių ir atitikties pareigūnų e, atsakomybę. Taip pat kalbant apie informatorių apsaugą, noriu pasakyti, kad aš ir mano buvę kolegos nesame informatoriai. Mes parengėme ataskaitas Rengdamėsi teisės reikalavimais mes juos teikiame banko viduje, vėliau priežiūros institucijoms ir kitoms institucijoms. Ir tik vėliau e, ta informacija buvo paskelbta viešai, bet e, taigi mes nesame informatoriai. Na ir turiu pasakyti, kad niekas išskyrus mus nesilaikė įstatymų šioje situacijoje. Kalbant apie Berenberg banką, na, mes, būdami atitikties pareigūnai, visada būkštavome, kad mums gali būti skirta atsakomybė. 2009 metais buvo viena byla, kurioje atitikties pareigūnas buvo nuteistas, todėl kad neužkirto kelio įmonėje įsitraukti į nusikalstamą veiklą. Ir tada kilo skandalas, buvo tada pradėta kalbėti, kad atitikties pareigūnai, pareigūnams gali būti skirta baudžiamoji atsakomybė. Tačiau išskyrus tą bylą daugiau jokių padarinių nebuvo. Berenberg bankas buvo kaltintas pinigų slėpimu ir taip pat pinigų plovimu, e, atliekant sandorius tarp Vokietijos ir Šveicarijos. Nepaisant to, Berenberg bankas ir toliau tęsė savo veiklą liknyje kur nieko. Ačiū, toliau ponas Kemer. Aš atsakysiu trumpai ką darome, kad užkirstume kelią tam, kas vyko Bernberg. Na, čia svarbus vaidmuo tenka asociacijai, bet e, yra dalykų, kuriuos galime daryti, yra dalykų, kurių negalime daryti. Aš čia nebandau išsisukinėti. Žinoma, aš skaičiau, skaičiau straipsnius spaudoje, e, mačiau labai rimtų kaltinimų, tačiau mano nuomonė viskas yra tinkamai tyriama. Iki šiol nėra patvirtinta, kad e, šie dalykai tikrai vyko. Ponas Hioche ir toliau dirbs prie šių klausimų, remdamasis tuo, ką girdėjau šyrit. Man susidariau įspūdį, kad Panamos dokumentuose labai daug dėmesio skiriama Berenberg bankui, bet taip galbūt yra todėl, kad ir atitinkamos žiniasklaidos bendrovės yra įsisteigusios Hamburgė. E bet reiktų neužmiršti, kad mes kalbame tik apie 0,5 procentus sąskaitų ir sandorių. O ir nedaug tų offshore įmonių yra Berenberg bankė, jų yra tik 13. Na, bijau, kad man tenka žvelgti į laikrodį. Ponas Hiokė, taip ačiū, dėkoju parlamento nariui už klausimą. Aš manau, kad tai, ką girdime, šokiruoja, kaip Europos pilietis, kaip savo šalies pilietis. Turiu pasakyti, kad tiesiog sunku patikėti tuo, ką girdime. Techninių požiūrių, kaip mm, juristas ir kaip banko valdybos narys, aš stebiuosi, kad tokie dalykai vyksta ir nėra už tai skiriamos bausmės. Buvo atlikti tyrimai Jeigu nėra padaromos tokios išvados, kokios darote jūs, tai reikėtų pasikilinti, kodėl taip yra. Jeigu yra tyrimų, jie turi būti užbaigti iki galo. Mes žinome, kad yra ir federalinė finansų institucija, kuri labai išsamei tyria tokius atvejus. Na, viršijome penkias minutės, pranešėjui suteikėme privilegiją. Pone Pol, na, buvo klausimas, ar iš teisininkų neturėtų būti atimtos veiklos licencijos. Taip, pagal atitinkamo įstatymo 7 straipsnį po baudžiamojo tyrimo iš teisininkų gali būti veiklos, atimtos veiklos licencijos, taip pat ir advokatūra gali taikyti drausminės nuobaudas ir atimti iš asmenų teisę veistis profesiją. Na, turėjau, toliau turėjau suteikti žodį ponui Jėsiek, bet jis e, dabar balsuoja Libe komitete, taigi suteiksiu žodį ponui Darijuš Rosatį iš EPP frakcijos. Ačiū, dėkoju už pateiktą informaciją. Turiu tris klausimus. Pirmas mano klausimas skirtas poniai Kaikert. Na, mane tikrai šokiravo e, informacija apie Berenberg banką ir noriu paklausti, kiek tą padėtį, kurią apibūdinote, lėmė banko vadovybės aplaidumas. Ar tai vis dėlto buvo sąmoningi neteisėti veiksmai? Ir kas vyko po to? Nes sunku patikėti, kad e, jeigu atitikties pareigūnas praneša apie tuos netinkamus veiksmus E, banko vadovybei, po to išorės institucijoms, o po to e, ji patiria persekiojimą ir e, jai skiriamos bausmės. Taigi noriu paklausti ponios Kaikert, kur yra visos šios procedūros silpnoji grandis, kuri nulėmė tai, kad atitikties pareigūnė, atlikusi savo pareigas, vėliau nukentėjo. Kitas klausimas ponui Kemer ir man susidarė įspūdis, na, aš labai atidžiai klausiausi, bet man irgi susidarė įspūdis, kad nedaug informacijos išgirdome iš pono Kemer. Tiesiog buvo pasakyta, kad e, Vokietijos bankai galbūt nebuvo pagrindiniai e, veikėjai atidarydami priedangos įmonės, vis dėlto tų įsteigtų įmonių buvo 1200 ir jas atidarė Vokietijos bankai. Taigi aš noriu paklausti, kokių konkrečių priemonių ėmėsi banko asociacija, kad sustabdytų šią praktiką. Taip pat noriu paklausti, ar savireguliavimas, kuris yra pagrindinė banko asociacijos priemonė veikianti bankų elgesį, ar tai yra pakankama priemonė. Galbūt reikia daug griežtesnės e, bankų sektoriaus priežiūros. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Ir paskutinis klausimas, poniai Pol. Jūs teisingai sakėte, kad mokesčių vengimas nėra nusikaltimas. Tai reiškia, kad e, mokesčių sistemoje yra daug spragų, kurios, e, kuriomis įmonės gali teisę tai pasinaudoti. Bet man kila klausimas, ar mokesčių institucijos tai žino, ar jos sąmoningai susitaiko su visais tais mokesčių praradimais ir teikia įmonėms mokesčių lengvatas. Ir ar tai nėra novatoriškai mąstančių teisininkų išradimas, jie ieško spragų mokesčių sistemoje. Nors mokesčių institucijos, kurdamos mokesčių sistemą, nenorėjo sukurti tokių spragų. Kokia jūs yra jūsų nuomonė? Bitte. Ačiū. Poniai Paul atrodo klausimas. Aišku, mokesčių administracija žino apie tarsi mokesčių spragas, jeigu taip galima jas įvardinti. Kiekviename mokesčių departamente yra dar atskiri skyriai, e, kurie tikrina operacijas su užsieniu Paprastai mokesčių inspekcijos, mokesčių departamentai turi pakankamai specialistų, kurie tikrina informaciją susijusią su užsienio valstybėmis. Kalbant apie valstybės, kurios veikia užsienyje, supraskime, kad tie departamentai yra pakankamai kompetitingi. E, kitas dalykas yra santykis tarp vietos ir užsienio bendrovių. Tai kelia turbūt didžiausią susirūpinimą visiems, bet man asmeniškai labiausiai rūpi štai kas. Visi žino, kad egzistuoja tos mokesčių spragos ir tarsi politikai turėtų pasirūpinti, kad jų nebeliktų. Negali mokesčių konsultantai nepasinaudoti tomis spragomis, jeigu jos teisiškai yra numatytos. Ponas Kemeris, tai buvo pateikti du tarsi uh, smulkus klausimai. Pirmiausia, ką gali padaryti asociacija. Asociacija atlieka dvi funkcijas. Ji gali uh, atlikti tam tikrą vaidmenį, bandydama bendradarbiauti su teisės aktų rengėjais ir aiškiai pasakyti, kurios taisyklės labiausiai pasiteisina praktiškai ir kurios taisyklės nėra tobulos. Tačiau ir kitą kryptimį galime dirbti. Galime dirbti su savo narėmis organizacijomis, kad paaiškintume, kaip jie turi elgti su vienomis ar kitomis įstatymo nuostatomis. Kitas klausimas - savireguliacija. taisyklių tinklas yra tarsi dabar jau nusistovėjęs ir turbūt daugiau įterpti nieko nereikia. Aišku, tyrimai yra atliekami. Ponas Hiuche tą galėtų labai detaliai pristatyti. Ačiū, taip, aš sutinku su tuo, ką uh, sakė kolegė Aihat. Nereikia taisyklių, taikert atsiprašau, nereikia naujų taisyklių, taisyklių jau yra, mes turime pasirūpinti, kad tos taisyklės būtų uh, įgyvendintos visapusiškai. Pasimokykime iš pastarojo metų įvykių. Padarykime išvadas. Rengiami teisės aktai, mums yra atsiunčiami komentarai raštu, taip pat Vokietijoje dabar kaip tik yra rengiami, rengiami teisės aktų pasiūlymai susijęs ar išplaukantis iš Panamos dokumento atskleidimo. Atsakant į tai, ką sakė ponas Truns Jūs kalbėjote apie tai, kad KVC e, buvo perkeltas į užsienį, bet daugiau to ir nebebūtų galima daryti, nes tokia sritis jau reglamentuojama pagal pinigų plovimo direktyvą ir tą prižiūri federalinė mokesčio administracija. Manau, kad mes galime dar labiau pasimokyti. Galėtume bandyti išsiaiškinti, kas yra nepaderamai gyvendinama šiuo metu. Uh. Ačiū. Šie įstatymai yra saliginai nauji. Jie dar e, nėra m, labai, jų gyvenimas nėra labai smarkiai patikrintas, sakykime. Pone Kaikert. Taigi, dėl to, ar tai yra tiesiog aplaidumas, ar sąmoningai taip atsitiko. Kila klausimas, kaip taip galėjo atsitikti. Bet jie atsakyti nėra lengva, tad aš pabandysiu. Pagalvokime apie tai, kad Berenberg bankė e, vadybininkai e, neša asmeninę atsakomybę. jie e, visi yra uh, susiję su kitais bankais ir lygiai taip pat neša atsakomybę už savo banką. Trys vadybininkai buvo išskirti Bainberg banke. Apie tartinas e, operacijas buvo paskelta informacija. Bet aš galiu pasakyti, kad jeigu mes perduotumėm kokią informaciją valdžios įstaigoms, būtų pradėta kvestionuoti mūsų asmenį atsakomybę bankė nebegalėtumėm dirbti su banku. Aš manau, kad dėl to mes ir buvome mm, atleisti, nes reikėjo išvengti asmenės atsakomybės problemų. Socialdemokratų vardu Evelin Regner. Už pono Kemerio sėdi ir e, pranešimo ko autorius. Bet pirmiausia, ponė Regner, ačiū ponė pirmininkė. Klausimas ponui Kemerui. Aišku, jūs sakėte, kad pašiurpino tai, kas vyko Berenbergo banke. Jūs pats buvote direktorius, dirbęs valdyboje, taip pat e, Landes banke jūs dirbote, kuris taip pat buvo susijęs su Panamos dokumentais. Bairišė Landes bank, e, Bavarijos la, e, žemės bankų. Ar galėtumėt pakomentuoti, kaip ta veikla buvo susijusi su užsienio bankais? Kitas klausimas, poniai Kaikert. E, jūs e, prisimate įsipareigojimus žinoti savo kliento veiklos taisyklės. Bet aš e, žinodama, girdėjusi tai, ką jūs pasakėte. Norėčiau sužinoti, ką jūs galėtumėt pasakyti apie atitikties pareigūnų atsakomybės taisyklės. Iš savo patirties, kokius pasiūlymų pateiktumėt, kad padėtis pagerėtų? Nes mes kaip teisės aktų rengėjai turime veikti ir mums reikia daugiau informacijos. Taip pat šį klausimą skiriu panu Štruns. Ačiū, ponė Regner, kas pradės, panas Kemeris. Taip, aš mielai pradėsiu. 2009 pabaigoje aš išėjau iš Bayern LB, Bavarijos žemės banko, ir aš laikrašiuose skaičiau apie informaciją, informaciją apie Panamos e, nutekintus dokumentus. Aš nežinau, ar Bavarijos žemės bankas buvo susijęs su tuo, e, kas paminėta Panamos dokumentuose. Aš apie tai nieko negirdėjau. Toliau, ponia Kaikert. Mano buvę kolegos, kaip ir aš pati, pastaraisiais metais vis klausėm, negi, nieko negalima padaryti, kad užkirstumėm kelią pinigų plovimui. Taigi yra mūsų darbas Ar turime dar daugiau registrų kurti, ar dar daugiau anketų turime pildyti? Nemanau, kad tai bus naudinga. E, ta taisyklė, kad turi pažinti klientą, apima viską. Mes turime žinoti mūsų kliento darbo tvarkos taisyklės, jo dokumentų struktūrą, jo offshorinių įmonių dokumentaciją. Bet kartais to neužtenka. Reikia klientą labai gerai pažinti. Bet sunkugi žinoti, pavyzdžiui, kokios smulkaus Hamburgo banko, kuris neįeina jokius registrus detalės. Arba kokie nors klientai iš Ukrainos, kai jie atsiranda. Sunku yra visą tai surinkti. Žinoma, aš turiu visiškai nutraukti tokius verslo ryšius. Bet koks sveikai mąstantis žmogus blaivių protų suvokia, kad tai yra neįmanoma padaryti, po kokias šitais kelias galim kalbėti. Bet galiu pasakyti, kad ne visi taip mąsto, ar kas nors norėtų papildyti. Tada perinam prie kito e, klausimų raundo. ECR konservatorių e, frakcija nepasiūlė savo kandidato, todėl dabar pereisime prie Petro Jeziko, kuris yra koautorius, bendra autoris. Ačiū. Atsiprašau, kad pavėlavau, turėjau balsuoti kitame komitete dėl savo pranešimų. Na, Vokietijos bankai Panamos dokumentuose gana ryškiai matosi, net ir Vokietijos žurnalistas Obermeieris E, savo Twitterio ataskaitoje e, paskelbė, e, galvodamas apie šiandienos klausimą, kad Deutsche Bank ir komercinis bankas turi šimtus gedingų klientų. Todėl aš norėčiau paklausti asociacijos narių, atstovų ir kitų, kaip gali būti, kad net nebuvo įsivaizduojama, kad tokio plataus masto problemos e, įsišaknyja. Ar kas nors E, skelbė informaciją, skambino varpais. O gal asociacija net neįsivaizdavo, kas vyksta, jeigu taip yra, tai kaip, kaip taip gali būti. Na ir konkretesnis klausimas apie bankus. Kaip jie elgėsi su savo filialais trečiosiuose šalise. Iš Hamburgo banko atstovų norėčiau išgirsti, kokios yra taisyklės dėl E, jūsų paslaugų perkelimo į kitas vietas, ypač kai kalbame apie teisininkų konsultacijas. Ačiū. Vokietijos banko asociacijos atstovas ponas Kemeris. Galiu pakartoti tai, ką jūs pats ką tik pasakėte. Atsiprašau, galėčiau primin, grįžti prie to, ką, ką tik sakiau. Uh, Tik 0,5 procentai Panamos dokumentų atskleistų įmonių yra iš Vokietijos. Vokietija tikrai neužima ryškiausios vietos. Ir be abejo, mes, mūsų asociacija, dėmesį sutelksime į Vokietijos bankus. Ir aš suprantu suprantu, kad jūs pastebėjote Vokietijos bankus, nes šiandien mes akcentuojame juos, bet aš noriu pabrėžti, kad bendrame kontekste problema nėra Vokietijos problema ir e, elkimės e, objektyviai ir sąžiningai. Antras klausimas dėl e, mūsų paslaugų perkelimo į kitas vietas. Bendrai dėl offshore bendrovių galiu pasakyti, kad mano nuomonė spaudimas nėra daromas teisingai. Bendrai, bet kokios verslo operacijos su offshore'inėmis kompanijomis yra nelegalios. Bet tada e, turime išsiaiškinti, kuo tos kompanijos, kuo tos įmonės užseima. Atmesti galimybės, kad pinigai plūnami negalime, nes e, neskaidrios įmonės gali turėti nusikalstamų pinigų savo sąskaitose. Net e, teisės teisinė sistema bylos turi būti keliamas, kad bus išaiškinta tų pinigų kilmė. Pagal Vokietijos įstatymus dabar būtų galima perkelti absoliučiai viską. E, bet e, bankai turi atlikti due diligence atas, e, patikrinimą ir patenkti atitinkamą ataskaitą. Net jeigu tam tikros paslaugos yra perkeliamos į kitą vietą, atsakomybė ir prievolės lieka bankė. Vokietijos sistemų didelių trūkumų nėra. Mes žinome, kad priežaros institucijos e, dirba, kontroliuoja padėtį ir aš nelabai galiu suprasti, kodėl tokie pareiškimai dabar girdimi. Aš turiu dar papildomą klausimą. Frankfurter Allgemeine laikraštis 17 metų vasario 1 dieną parašė, kad Deutsche Bank gali būti susijęs su pinigų plovimu po to, kai buvo sumokėta, kai jam e, yra numatyta skirti 6 milijonų baudą po aš e, norėčiau tą klausimą nukreipti Deutsche Bank atstovams. Mes kaip asociacija neturime informacijos apie atskirų bankų veiklą. Ir turbūt būtų, turėtų būti taip, kaip jūs kalbate, bet e, aš nežinau, ar taip yra. Nesakau, kad nėra problemų dėl pinigų plovimo, bet e, ir mes tą, tą sritį turime bandyti sureguliuoti. Jau anksčiau bankininkistės sektoriuje buvo e, laikomasi kitokio požiūrio negu kad dabar. Aš manau, kad einame teisingų kelių. Ir e, mes galvojame apie priimtų taisyklių deramą įgyvendinimą. Mūsų darbas tik prasidėjo, pabaigos dar nesimato. Taisyklės yra sukurtos, jos yra patobulintos ir ne tik taisyklės patobulėjo, bet ir patys bankai jau geriau elgėsi. Bet kaip jau sakiau, darbas dar nebaigtas, dar tobulėjimui e, galimybių yra, niekas nėra tobulas ir šiuo atveju tą galime tik pakartoti. Bet dabar kalbame apie tai, ką teisės aktų rengėjas gali padaryti, kad padėtis pagerėtų. Reikėtų vis tik tai suprasti, kad jau dabar einama teisinga kryptimi. Mhm dass die Selbstregulierung. Labai ačiū. Bet kokiu atveju buvo imtasi tam tikrų priemonių, tačiau nebuvo reglamentuota ir tas sektorius nebuvo reglamentuotas, todėl mes pateiksime kitus. Actually, uh, well, speak... Kora Neuvenhuizen. Na, jūs žiūrite į priekį nematote, kaip mes reaguojame, nes jeigu pažiūrėtumėte į mus, pamatytumėte, kad mes nusivylę ir kad mes esame šokiruoti. šokiruoti. Mes norime mm, reguliuoti, priimti teisės aktus, bet tai, kad galiausiai viskas susiveda į tai, ką minėjo ponas Rozatė, tai yra įgyvendinimas ir kontrolė. Jūs priklausote nuo žmonių sažiningumo, jūs galite prirašyti, kiek norite, elgesio kodeksų, bet mm, kaip pasikeitė viršuje esančių asmenų tonas. Jie turėtų būti e, pavyzdys. Na, buvo pasakyta, kad nenorima čia visko per daug e, trivializuoti, bet, e, bet e, noriu vis dėlto paklausti, ar iš tikrųjų kas nors pasikeitė. Dabar dėl virtualios valiutos. Europolas pranešė, kad jau dabar 40 procentų nusikalstamų sandorių yra atliekama bitkoinais. Kaip jūs vertinate? Galbūt ir kiti kalbėtojai pasisakys. Kaip Jūs vertinate šį situaciją? Ar Jūs manote, kad atsirado, atsiranda nauja milžiniška spraga? Mes žinome, kad virtualios valiutos, tokios kaip bitkoinai, iš tikrųjų nėra valiutos, tai yra prekės, bet joms netaikomas PVM ir taip atsiranda didelė paskata vengti mokesčių. Taip pat daug ką lemia ir slaptumas, kuris supa tą valiutą. Nelabai girdime pranešimų apie įtartinus sandorius, bet jų tikrai turi būti, nes e, galiausiai juk bitkoinus reikia iškeisti į eurus, dolerius ir panašiai. Äh, Gal galėtumėte atsakyti į paskutinį klausimą dėl bitkoinų? kolega galės atsakyti, tačiau aš norėčiau pasakyti štai ką. Ar pasikeitė kas nors? Mes esame nusivylę, suprantu, mes dar nepasiekėme savo tikslo, procesas turi vykti, tai yra tikras dalykas, tačiau vis tik tais turiu pasakyti, kad situacija per keletą pastarųjų metų pagerėjo. Ir aš norėčiau sugrįžti prie to, ką jau minėjau, E, kriminalinės e, tarnybos vadovas, kuris užsima Panama Papers, mums pasakė, kad bankai pasielgia pavyzdingai. Na, jo bankai nemėgsta, o aš norėčiau, kad tokį teiginį jūs priimtumėte kad mes iš tiesų padarėme labai nemažai pažangos. Aš norėčiau grįžti prie bitkoinsų klausimo. Taip iš tiesų spragos ne vien teorinės. Ir dėl to ketvirtojoje direktyvoje dėl bitkoinų mes numatėme labai nemažai žingsnių padaryti, bet kokiu atveju žingsniai, kurie jau yra atlikti, jie buvo e, nueiti teisinga linkme. Ponas Žionik. Na, aš nelabai susipažinęs su bitkoinų klausimu, todėl mano nuomonė gana rezervuota, tačiau reikėtų pasakyti, kad bitkoinai duoda galimybę mokėti anonimiškai. Tai yra labai puikus būdas e, atsiskaitinėti nusikaltelių tinklams. Stebėjimo e, institucijos kol kas nelabai išsiaiškino, kaip ta sistema veikia, kaip ją naudoja nusikalteliai. Na, mes, e, pirmininkas, mes dar aišku ne pasiaiškinome, kaip viskas vyksta iki galo, reikės dirbti toliau. Ponas Masi. Aš labai laimingas, kad nagrinėjame Barenberg atvejį. Kaip kolega tikiuosi, kad e, bus padaryta nemaža pažanga, labai svarbu, kad kiekvienas atliktų jam priklausantį darbą. Ponas Kemeris, štai aš viskas, ką, ką aš galėčiau pasakyti, yra štai kas. Tie žmonės kurie jaučia kažkokią tai kaltę, čia neteina. Panas Kemertai, jūs sakote, kad jau esate tam tikrose vėžėse. Tačiau, kalbant apie pinigų plovimą, situacija tarsi bananinėje respublikoje. Aš norėčiau grįžti prie to, ką sakė pana Štrums dėl Vokietijos bankų. yra atliekama tam tikra studija ir pagal ją Berenbankė neva viskas vyksta gerai, tačiau galbūt galima būtų ponios paklausti, ar čia nebuvo interesų konflikto. Ponas Kemeris mums sakė, kad po 2013 metų viskas buvo baigta, tačiau vis tik tais, mm, bartant dokumentus, galime konstatuoti, kad ir po 2013 metų tokių atvejų buvo. Jūs sakėte, kad buvote valdyboje 2008-2009 iš jos išėjote, bet visos tos bylos iškilo po to. Tai kasgi daroma Landės banke e, su pinigų plovimu dabar? Žodis jums, ponas Štruns. Bus labai sunku atsakyti į visus užduotus klausimus per dvi minutės. Taip, iš vis, visų pirma norėčiau pasakyti, kad nenorėjau pasakyti, kad bankai Vokietijoje nedaro to, ką turėtų padaryti. Tiesiog aš sakiau, kad reikėtų e, susitelkti ties ekraninėmis įmonėmis ir ties dešimtimis tūkstančių sąskaitų užsienyje. Aš manau, kad e, bendradarbiavimas tarp e, Vokietijos bankų ir užsienio sektorių vyksta toliau. Kitas dalykas, kurį norėčiau pastebėti yra štai koks. Vokietijos bankai jau kai ką yra nuveikę. E, jie bendradarbiavo su e, kovos su sukčiavimu tarnyba ir ta e, kovos su sukčiavimu tarnyba ėmėsi tam tikrų priemonių. Dabar, dabar dėl Berenbergo norėčiau pasakyti, kad mes konstatavome labai daug konkrečių atvejų, pavyzdžių čia neminėsiu. Tačiau vis tik tais galima padaryti porą išvadų. Arba mes nepakankamai gerai tyriame, arba viskas nepakankamai gerai reglamentuota ir neįmanoma už nelegalią veiklą nubausti. Kita vertus, galbūt ir nėra pakankamai valios viską tirti. Man susidaro toks įspūdis, kad e, neturime pakankamai nei priemonių, nei personalo. E, mokesčių vengimas turėtų būti įtrauktas į nusikalstamų veikų sąrašą, e, bet to reikėtų sukurti tokias tarnybas, kurios turėtų galimybę tirti ir priemonės tirti. Aš asmeniškai nepažįstu nei vieno bankininko, kuris būtų nuteistas pagal 261 baudžiamojo kodekso straipsnį. E, jau praėjo penkios minutės. Pone Kaikėt, noriu jūsų paklausti, ar buvo bylų po 2013 metų? Taip, net jeigu po mūsų e, pranešimo apie riziką E, bankas atleido daug e, žmonių, kelios dešimtys klientų, atsisakė kelių dešimčių klientų, tačiau rizika vis tik tais liko. Atrodo, kad po 2013 metų, po tų visų valymų, kai kurie klientai buvo pamiršti, kadangi atėjo naujų klientų, uh, Blomberį e, e, plovė Hezbollah pinigus ir Amerikoje buvo pastebėta atvejų, o Berenbergas pamiršo atsikratyti šituo klientu. Atsakant į pirmą klausimą pasakysiu štai ką. E, ką nagrinėjo mano hierarchija, nežinau. Žinau, kad ankstesnis mano vadovas labai supykdė ir papiktino vadovybę. E, jie tiesiog e, stebėjosi ir piktinosi, kodėl nieko nebuvo daroma pinigų plovimo, akto, e, pinigų plovimo atveju. Buvo konstatuota, kad kiekvienas žmogus, kuris yra susijęs su uh, E, pinigų plovimų turi būti nubaustas, tačiau visų kartu bausti ne, negalima. Pirmininkas, aš kiek supratau, buvo du bendradarbiai tai traukti ir vadovas. Aš e, esu ponas Kemer, ne Kemert, kai kas, kaip kai kas sako, norėčiau tą patikslinti, aš suprantu, kad jūs norite į mus pabaksnoti pirštais, e, tačiau kita vertus e, ne, ne, nevyksta bendravimas taip, kaip turėtų vykti. Čia buvo išsakyta mintis dėl Bananų Respublikos, gal ir neblogai. Bet aš Žinau, kad BKH dirbo su, ne tik su bankiniu sektoriumi, bet ir su nekilnojamo turto įmonėms ir buvo. Ir dabar man atrodo, kad e, ta sąsaja, kuri, dabar, kuri buvo dabar išsakyta su Bananų Respublika, nėra teisinga. Aš 2006 metais pradėjau dirbti, e, dabar yra vykdomas tyrimas, palaukite, kol jis bus baigtas. E, vadovybė pastebėjo, e, kas vyksta, atrodo, kad e, bus viskas sugriežtinta, nereikia kliautis vien tik tais straipsniais pasirodačiais spaudoje, reikia pirmiausia kliautis tais duomenimis, kurie yra surenkami tyrimo metu. Sven Gigold, žaliųjų vardu. Na, aš norėčiau dialogo. Turiu klausimą ponui Kemer. Jūs, atsakydamas poniai Regner, sakėte, kad LB Lux bankas Bayer Bavarijos žemės banko filialas nežinojo apie sandorius. Taigi, ar tas bankas žinojo apie mokesčių vengimo ir mokesčių plovimo e, atvejus filiale? kuriame jūs anksčiau dirbote. Norėčiau išgirsti atsakymą šį klausimą, po to pateiksiu kitų. Ponas Kemer, nelabai suprantu ryšio ir ko, ką iš tikrųjų nori išsiaiškinti tyrimo komitetas. Ar jūs manęs klausėte apie Bayern LB Lux verslo modelį? Na, aš galiu pasakyti, kad aš nedirbau to banko valdyboje, todėl negaliu komentuoti uh, E, verslo modelio, kurį taikė filialas. Galiu tiesiog pakartoti tai, ką sakiau anksčiau. Nežinau nieko, apie ką jūs kalbate. BNLLB e, valdyboje dirbdamas tikrai nesprendžiau šių klausimų. Taigi jūs nežinojote, kad buvo pateikti kaltinimai dėl bendrininkavimo vengiant mokesčių Na, aš čia nekalbu teisiniais terminais, bet ar toks bendrininkavimas buvo verslo modelio dalis? Na, tik tiek ir galiu pasakyti šiuo klausimu. Galite patikrinti protokolus, neturiu ką pridurti prie to, ką jau pasakiau. Norėčiau pakomentuoti tyrimo komiteto darbą. Mūsų įgaliojimai apima tuos klausimus, į kuriuos dar nėra atsakyta, nebuvo atsakyta, kai veikia mo mokesčių komitetas. Taigi mūsų įgaliojimai yra platesni. Mes tyriame viską, kas yra susijęs su mokesčiais ir ES teisės aktais. Turiu papildomą klausimą Jūs iš esmės sakėte, kad verslo modeliai, kurios taiko bankų grupės nariai, visiškai nesusiję su jumis. Tačiau aš turiu klausimą. Ar yra numatyti kažkokie minimalūs etikos standartai jūsų nariams? Ar yra numatyti standartai dėl organizuoto nusikalstamumo, finansinių nusikaltimų? K kas yra numatyta jūsų nariams? Na, mūsų asociacijai būtų sudėtinga numatyti minimalius standartus ir juos taikyti. Nėra nustatyti minimalus etikos standartai. Žinoma, elgesys yra tas klausimas, kurį mes aptarėme savo struktūrose, aptarėme ir valdyboje. E, atsakydamas jūsų klausimą, ar turime nustatę minimalius etikos standartus savo nariams, ne, jų nėra. Na, norėčiau papildyti tai, kas buvo pasakyta. Manau, akivaizdu, kad mes esame asociacija ir mes e, prisidedame prie konsultacijų, kai rengiami teisės aktai. Tuo pačiu metu mes tengiamės užtikrinti, kad mūsų nariai veiktų pagal įstatymus. Na, kai kuriais atvejais taip e, bankai daro pažeidimus ir čia reikia imtis priemonių. Na, bank, bankų įstatymuose yra griežtai reglamentuotų sričių ir vis dėlto kai kuriais atvejais klausimą, ar kalbame apie neteisėtą elgesį ar apie kažką kitą. Turiu dar vieną klausimą poniai Kaikert. Tikrai esame dėkingi už tai, ką jūs šiandien sakėte, taip pat suprantame, ką jums teko iškesti. Jūs užsiminėte, kad bankų vadovybė žinojo apie tuos neaiškius sandorius. Ar nemanote, kad ponas Peters, kuris dabar yra Vokietijos banko asociacijos pirmininkas, taip pat žinojo apie tos neaiškius sandorius, kaip jis reagavo į tos sandorius, ar jis juos skatino, ar ėmėsi kokiu nors priemonių, kad užkirsti kelią tokiems sandoriams, koks buvo jo vaidmuo ir Berenberg banko vadovybės vaidmuo. Aš čia taip pat galėčiau pateikti pastabą. Ponas Peters nelabai ilgai dar yra banko asociacijos pirmininkas. Na, daktaras Peters, pagal mūsų rizikos ataskaitą, kuri buvo pateikta 14 metų Liepos mėnesį, na, jis tinkamai sureagavo į tą ataskaitą, jis paragino mus atlikti tolesnius tyrimus bet kad dėl silpnų Berenberg banko sistemų tuos tyrimus atlikti buvo gana sunku ir tai užtruko labai ilgai. Jis taip pat paprašė ir vidaus auditorių, kad jie pasidomėtų situaciją. Tuo pačiu metu mes išsiaiškinome ir kitų dalykų, prie kurių prisidėjo partneris mūsų bankė. Buvo e, steigiama įvairių patikos įmonių susijusių su Berenberg banku. Situacija vis blogėjo ir galiausiai visų tų sandorių buvo ir tos informacijos buvo tiek daug, kad tiesiog buvo priimtas sprendimas mus atleisti, tą informaciją nustumti kažkur į šoną ir bandyti sumažinti e, žalą, kurią padarė ta informacija. Ponas Peters buvo mano buvo mano vadovas, na, jis žinojo, kad mes tiesiog atliekame savo darbą, bet tuo pačiu metu jis bijojo, kad bus įspraustas į kampą ir e, liks vienas. Aš manau, kad jis buvo per daug bailus ir būtent dėl to susiklostė tokia situacija. Pone von Storch, FDD frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas skirtas ponui Kemer. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už Jūsų pasisakymus. Taip pat e, ačiū, kad esate pasirengęs bendradarbiauti su Europos parlamentu ir kitomis institucijomis. Aš norėčiau sureaguoti į tai, ką jūs sakėte savo įžanginėje kalboje. Jūs sakėte, kad kalbant apie E, ataskaitas apie įtartinus sandorius jūs labiau domina kokybė, o ne kiekybė. Jūs taip pat mus mandagiai kritikavote ir sakėte, kad kiek, kokybė svarbesnė už kiekybę, bet aš norėčiau priminti, kad finansinių veiksmų specialioji darbo grupė kritikavo e, tai, kad buvo mažai pateikta pranešimų apie įtartinus sandorius. Pagal penktąją kovos su pinigų plovimu direktyvą bus sukurta centrinė duomenų bazė su automatinėmis ataskaitomis, taigi bus daugiau kiekybės ir daugiau automatizavimo. Mes e, Vokietijos manifestė sakėme, kad norime vėl įtvirtinti bankų paslapčių principą. Tai reiškia, kad centralizuotas duomenų kaupimas ir duomenų saugojimas reikštų, būtų laikomas duomenų apsaugos pažeidimu. Tik noriu paklausti, ką jūsų asociacija mano apie tą masinį sėkimą ir masinį keitimas informaciją. Ir antra, kas jūsų nuomonė yra kokybiški pranešimai. Ačiū poniai von Storch, aš taip pat norėčiau trumpai pakomentuoti. Na, mes čia nekalbame apie partijų manifestus. Mes kalbame apie objektyvų tyrimą. Ne, aš tiesiog norėjau išgirsti pono Kemer nuomonę. Pirmininkas, taip, išgirsite atsakymą, tačiau aš, kadangi esu pirmininkas, tai galiu teikti tokios, tokias pastabas. Taigi, ponas Hiokė. Ačiū poniai Forštorch už klausimus. Na, direktyvoje numatomi automatiniai pranešimai. Mes taip pat kalbėjome apie pranešimų kokybę. Tai yra svarbus dalykas. Galbūt mums nekyla sunkumų su pranešimais apie pinigų plovimą, bet sudėtingiau yra su pranešimais dėl teroristinės veiklos finansavimo. Mums sunku reaguoti į tuos pranešimus be tyrimo institucijų. Jūs turbūt esate girdėję apie Ekolaf pranešimą, e, kur buvo pasakyta, kad mums reikėtų daugiau grįžtamojo ryšio iš tyrimo institucijų. Ir kovodami su terorizmu, mes, mum, kovant su terorizmu, mums reikia daugiau tyrimo institucijų indėlio, didesnio postumio. Kalbant apie priežiūros sistemą. Teikiama šimtai tūkstančių pranešimų ir sunku su jais sutvarkyti. Taip pat e, esame girdėję, kad ir tyrimo institucijoms sunku susitvarkyti su tų pranešimų srautu, bet žinoma, e, tyrimai turi būti atliekiami. Ačiū, ar kas nors dar norėtų pridurti, galbūt advokatūros atstovas. Na, prieš kurį laiką tyrėme, buvo atvejs dėl, susijęs su trečiosios pinigų plovimo direktyvos įgyvendinimu ir e, advokatų sąjunga pasiūlė įtraukti darbų tarybą. Pavyzdžiui, jeigu yra atleidžiamas kovos su pinigų plovimu e, pareigūnas turi būti konsultuojamasi su įmonės darbų taryba. Nes šiuo metu tokie pareigūnai yra visiškai neapsaugoti. Žinoma, mes negalime numatyti specialios apsaugos kiekvienam asmeniui dirbančiam įmonėje, tačiau tokioms pareigybėms uh, E, kurios susijusios su kova, su terorizmo finansavimu, pinigų plovimu, tai m, turi būti numatoma speciali apsauga. Na, mes kalbėjome su mokesčių inspektoriais, aiškinomės, kodėl bankai sudaro tiek daug įtartinų sandorių ir kokiu priemonių remiamasi. Man mm, mokesčių administracijos atstovas pasakė, kad kadangi bankai nori, atsik... kad daug pateik... pranešimų pateikiama, todėl, kad bankai nori atsikratyti nepageidaujamų klientų, kurie, pavyzdžiui, nemoka mokesčių bankams. Toliau dėl tų atvejų, kuriuos mes e, išryškinome Panamos dokumentuose ir kurie yra susijęs su Vokietijos bankais. Na, buvo dėl sandorių pateikta įspėjimų, bet nebuvo parengti pranešimai apie įtartinus sandorius. Taigi manau, kad čia yra problema, ne, ne apie viską yra pranešama. Ačiū, na iki šiol šio argumento negirdėjau, bet mes tikrai į jį pasigilinsime. Pono Pretzel nėra, dabar žodis Tomas Mann, EPP frakcijos vardu. Dėklau. Labai ačiū. Kolegų klausimai labai tiksliniai. Mes čia nepasišnekėt susirinkam, mes esame tyrimų komitetas, todėl norime sužinėti faktus. Pone Kemerai, jūs sakėte, kad yra 1200 offshore įmonių, o ponas Štrutins sako, kad 1200 e, per Vokietijos blank, bankus yra įforminti. Kalbame apie 0,6 procentų, bet nekalbame apie realius finansinius mastus. O mano klausimas būtų toks. Ar Panamos duomenims išriškėjus tas įmonių skaičius nepasikeitė. E, mes kalbame dabar apie penktą AML direktyvą, pinigų, kovos su pinigų plovimu direktyvą. Ar nereikėtų pagalvoti, kaip apsaugoti šią direktyvą privačius klientus, bet tuo pat metu kalbame apie ekonominės veiklos atskleidimą skaidrumą. Ar banko asociacija, ką nors daro šio požiūriu, negalime sakyti, kad renkame tik tai skundus ir bandome rasti sprendimų. Ir dar vienas klausimas poniai Paul ir ponui Jonik. Ar galima pasakyti, kad Vokietijos bankai gali padėti savo klientams mokesčių išvengti, jeigu tų mokesčių netenka ne Vokietija, o kokia kita valstybė? Toks būtų mano klausimas. Ar jūs nemanot, kad Vokietijos kovos su pinigų plovimu e, teisės aktai turėtų būti papildyti, ar nereiktų, pavyzdžiui, priedangos įmonėms aiškaus registro? Ar vyksta bendradarbiavimas tarp Vokietijos ir kitų Europos e, valstybių prokurorų? Ar yra kokių gerų rezultatų, ar gerų pavyzdžių, kokių galėtumėt pateikti, ar yra pasiekta pažangos? Iš tiesųgi e, Demazė atstovavo ne Berenberg. Yra daug e, panašių veikėjų ir mano regione. Noriu pasakyti, kad turim problemų dėl laiko. Emanuel Morel iš socialdemokratų dar norės kalbėti, Romano Tomš iš EPP ir profesorius Luka pagal spontaniškus pasakymus užsirašė. Aš tik noriu, kad tilptumėm į numatytas laiko ribas. Kas pradės? Dėl skaidrumo registro, ponas Jonį kalba, porą žodžių pasakysiu. Skaidrumo registras turi papildyti ketvirtąją kovos su pinigų plovimu direktyvą. Tai svarbus žingsnis į priekį, nustatant juridiškai privalomas taisyklės kovai su pinigų plovimu. Tai yra geras dalykas, bet aš galiu pasakyti, kad realaus skaidrumo uh, neatsirado, nepagerėjo padėtis, nes anksčiau buvo labai sunku, ką nors pakeisti, ar dirbtumėjai savo labui, ar kokiam kitam uh, naudą nešančiam ūkio veikėjui, ar kliento labui. Buvo labai sunku kažką pakeisti, buvo sunku tą išsiaiškinti. Todėl įmonių skaidrumo registras būtų labai svarbus, kad mes įgyvendintume naująją pinigų plovimo direktyvą. Uh, bet formuluotės turi būti privalomos. Naujieji teisės aktai, skaidrumo registras leis tik tai pažiūrėti, kas vyksta šiame sektoriuje. Ir jeigu mes pasakysim, kad vienas žmogus gauna naudą, tuo tarpu, kai naudą gauda žymiai daugiau ir visai kiti žmonės, tai tas registras niekam jokios naudos net neš. Reikia tai vertinti kaip tam tikrą prekybos registrą. nes e, kai mes kalbam apie įmonių registrą, mes turim užtikrinti, kad e, pelno gavėjas būtų iš tiesų pelno gavėjas. Kad nebūtų taip, kad kažkokie atpirkimo ožiai būtų randami, turi būti nustatoma aiškiais kriterijai. Jeigu aš esu naudą gaunantis naudėjas, turiu 25 procentų, 25 procentus akcijų įmonėje, tai tada viskas gerai, bet gali būti, kad didelė dalis tų pinigų mafija atitenka. Stoj. Pone Paul, apie Vokietijos teisės aktus ir užsienio jurisdikcijas. Taip, 370 e, mūsų mokesčių įstatymo straipsnis kalba apie e, mokesčių vengimo nusikaltimus. Ir pagal jį yra apsaugoma tik tai Vokietijos sistema, Vokietijos įplaukos. Vokietijoje baudžiamąją tvarką žmogus negali būti persekiojamas už tai, kad vengia mokesčių. Tai nereiškia, kad bankininkai, kurie padeda žmonėms išvengti amerikietiško mokesčio, bus persekiojami baudžiamąją tvarką Amerikoje. Turime ir kitokių atvejų, pavyzdžiui, Šveicarijos bankų darbuotojai buvo baudžiami Vokietijos teisme dėl, vokieč, dėl mokesčių vengimo. Dėl uh, advokato asociacijos ir advokato, aš manau, kad uh, padėtis čia gerėja, bet jūs turėtumėt klausti pačių šios profesijos atstovų, ar iš tiesų taip yra. Aš pati daug ką negaliu pasakyti, bet iš valstybės pusės nemanau, kad dar daug ką reikėtų keisti. E. Labai ačiū. Klausimas taip paskirtas ponui Kemer ir ponui Huhe. Ar įmonių susijusių su Panamos dokumentais skaičius sumažėjo po to, kai ta informacija buvo atskleista? Ačiū už klausimą. Mes iš esmės atsakėme į jūsų klausimą savo įžanginėje kalboje jau sakėme, kad tokio, tokių klausimų savo nariais neaptarnėjame, todėl informacijos neturime. Aš įsivaizduoju, kad paskelbus Panamos dokumentus daugiau atsirado įmonių ir žmonių galvojančių apie savo reputaciją ir pavojų, kuris jai kyla ypač jeigu jie imasi kokių nelegalių verslo operacijų. Dėl skaidrumo registro džiaugiamės, kad bankai patys to nori. Ir dėl to, kas neįrašyta į ketvirtąjį kovos su pinigų plovimu direktyvą, galėčiau pasakyti, kad mes turime pasikliauti patikimų registrų ir tas registras turi apimti ne tik Vokietiją, ne tik Europą, bet viso pasaulio įmonės. Tai būtų labai svarbu, kalbant apie Panamos dokumentus ir panašius skandalus. Problema ta, kad dabar jau laiko nebelieka, mes jau turime baigti be 15.11. Uh, e, pirmąją mūsų diskusijų dalį, todėl prašau toliau kalbėti labai glaudžiai. Ponas Morel. Kalbėsiu trumpai. Aš e, norėčiau paklausti apie. Norėčiau, kad e, vokiečiai užsidėtų ausines. Dabar norėčiau dar susipažinti geriau su Vokietijos situacija. Aš geriau susipažinę su Prancūzijos situacija. Prancūzijoje bankai negeresni negu Vokietijoje. Aišku, žodiniai pasisakymai dalyvių labai įdomus, jie mums atsiuntė taip pat ir labai išsamius atsakymus raštu. Aš manau, kad tokiu būdu mes galėsime toliau gilintis į Panama Papers atvejį ir į mokesčių vengimo klausimus. Aš labai atidžiai išsinagrinėjau jūsų. E, dokumentus, pirmą kartą finansų institucijos labai aiškiai viską mums paaiškina, apie tai, kad bankai už nieką neatsako. Noriu pacituoti, kadangi e, noriu būti tikslus. Savo dokumente sakote, kad e, per daug duomenų apie įtartinas e, transakcijas. Jūs sakėte, kad e, trūksta e, tam tikrų e, dalykų įstatymuose, kita vertus jūs sakote, kad e, dabar yra kai kurių duomenų per daug. Mano klausimas būtų toks, ar jūs manote, e, kad budrumo e, priemonių yra per daug, e, vartotojas yra e, tas žmogus, kuris turi atsakyti už mokesčių vengimą, bet juk pats mokesčių mokėtojas negali išvengti mokesčių, jisai gali tik tais jų išvengti padedamas bankų. Dėkoju, aš Jums Taip pat siūlau, kad e, ponas e, Tonš pakeis, to pane Tonš pakeis, Tomiš pateiktų klausimą. Ačiū. Aš turiu klausimą ponui Kemer. Palauksiu, kol visi užsidės ausinės ir susiras teisingą vertimo kanalą. Iš pradžių porą žodžių pasakysiu. Žmonės, kurie prisideda prie pinigų vengimo, pinigų, e, mokesčių, mokesčių vengimo, mokesčių sukčiavimo ar pinigų plovimo neveikia vieni, pati, jie, vieni patys. Jiems reikia bankų, jiems reikia kitų e, specialistų, kurie padėtų jiems apeiti tos mokesčius. Man atrodo, kad bankai iš dalies turi apsimti atsakomybę už tai, nes jie yra toje grandinėje neatskiriama dalis. Mano klausimas yra toks, ponia Kemerai Ar jūs manote, kad bankai turėtų apsimti visišką atsakomybę už pinigų plovimą? E, sakykite taip arba ne. Kitas klausimas. Visas šis procesas vyksta pasauliniu mastu. Mes sėdime Europos parlamente. Mūsų galimybės yra ribotos veikti. Tačiau nors mūsų galimybės veikti yra ribotos, nereiškia, kad mes nieko negalime padaryti. Mes jau girdėjome E, kai kurių labai aiškių raginimų e, elgtis aktyviau. Ar galėtumėt pasakyti, ko bankai iš mūsų nori, kad mes būtumėm traktuojami kaip aktyviau veikiantis? Ir dar vienas klausimas, pirmininkai, jeigu leisumėt. Viena vertus, mes kalbame apie teisės aktus. Ar teisės aktai yra pakankamai veiksmingi, ar jų yra laikomas, ar jie yra pažeidžiami? Teisės aktų yra pakankamai. <clears throat> Ir antras klausimas susiję su moraliniu aspektu, kadangi bankai padeda plauti pinigus, ar jie elgesi etiškai? Bijau, kad laiko visai nebereikia. Pone, ponas Lūka. Labai ačiū, pirmininkė. Aš turiu klausimą ponui Höhei. Sakėte, kad yra labai daug teisinių priežasčių ar teisinių galimybių leidžiančių įkurti offshore'inės bendrovės. Ar jūs žinote, kokių legitimių, teisiškai pagristų e, priežasčių įkurti offshore'inę bendrovę? Aš žinau, kad pats žodis legitimus, teisėtas gali būti interpretuojamas labai skirtingai, tai yra gana subjektyvi savoka. Tačiau aš manau, kad mes visi sutinkame, kad mokesčių vengimui priežasčių teisėtų kaip ir nėra greičiausia kalbama apie turto paslėpimą, užmaskavimą. Aš nemanau, kad tai yra pakankama priežastis offshoriniai bendroviai įkurti. Bet ar teiktumėt kokių legitimių priežasčių tokiai įmonei steigti? Ar galite pasakyti, kad bankas gali tik tai atidaryti offshore bendrovę, jeigu turi dokumentų įrodyti, kad yra teisėtų priežasčių tam? Ačiū už klausimus, kas atsakys. Pirmiausia, ponas Hiuche. Pradėsiu nuo pono Liukė. Jis kalbėjo apie tas teisėtas legitimes priežastis. E, dar prieš klausimą aš diskutavau su e, Vokietijos šeimos verslo atstovais. Jie skundėsi, kad e, bankai, elges, bankai platina skaidrumo registrą. Bet supraskime, kad jeigu skaidrumo reikalavimai bus per daug griežti, Tai sukelsina problemų šeimos verslui, mažoms įmonėms. Jos bijo, kad jos bus per daug tyriamos. Aš nemanau, kad yra uh, labai daroma didelė klaida, kad registruomi žmonės, kurie laikosi mokesčių mokėjimo visų taisyklių, e, bus surašyti. Bet yra šeimos verslo įmonių, kurie nenori patekti į dėmesio centrą. Bankas yra atsakingas už tam tikras rytis ir tos atsakomybės rytis turi būti aiškiai apibrieštos. Aš suprantu, kad laiko lieka nedaug, pabandysiu atsakyti visus klausimus iš karto. Manau, kad iš esmės e, jūs klausėte, ar bankai remia pinigų plovimą, ar tai yra etiška. Bendrai galime pasakyti, kad nei vienas bankas nėra suinteresuotas plauti pinigus. Entschuldigung, ja. Äh, ich fang, ich fang nochmal an. Äh, Labai atsiprašau, iš naujo pradėsiu. Taigi, nei vienas bankas nėra suinteresuotas laužyti taisyklės. Ir be to, grinai teisinio aspekto, E, iškyla ir ekonominė grėsmė. Bankai labai daug rizikuoja tai darydami. Jie gali prarasti klientus, kurie su jais nieko bendro nebenorės turėti. Todėl supraskite, kad pačios finansavimo institucijos yra suinteresuotos išlaikyti teisiškumą savo veikloje. Gal kitai buvo anksčiau, aš negaliu aiškinti, kas buvo anksčiau, bet pastaruoju metu padėtis labai ženkliai pasikeitė, pastaraisiais metais rizika tokia didelė, kad turbūt nei vienas bankas nenorėtų pakengti pats savo. Taigi labai ačiū, dėkoju visiems. Nebelieka laiko išvadoms. Protokolas parašytas ir aš noriu padėkoti visiems dalyvavusiesiems šiandienos renginyje. Jūsų klausimai, klausimus pasižymėjau, jūsų atsakymus labai didžiai peržiūrėsiu. Jeigu norite dar ką nors pasakyti apie E, teisinės bazės tolesnę raidą, tai mielai jūsų pasiūlymų išklausysime. Bet dabar jau pirmąją diskusiją baigėme. Penkių minučių pertrauką darome, kol perėsime prie antrojo klausimo etapo, antrosios dalies. Apie Nordėją banką kalbėsime. Sutelksim dėmesį į kitą Europos dalį. Dėkuoju visiems už darbą šiandien. Susitiksim po kelių minučių. Ich bitte, Platz zu nehmen. Um Prašau visiems susėsti. Pereisime prie antrosios mūsų posėdžio dalies. Jau turime visą pasisakančių sąrašą tas sąrašas buvo parengtas iš anksto, tačiau matau, kad 30 e, parlamentarų čia sėdėjo faktiškai visą laiką. Taigi susidomėjimas, kaip matome, didelis, tuo tarpu, kai kitose komitetuose vyksta balsavimas, dėl to labai visiems dėkoju. Dabar pradėsime antrą dalį. Nordea banko byla ir man labai džiugu tarp mūsų matyti poną Kristenseną. Danish Broadcast. Taigi, ponas Søren Kristinsen iš DR, jis yra tyriamosios žurnalistikos atstovas. Taip pat yra Matthew Enderfield atitikties vadovas ir Nordėjos mm, valdybos vadovas, taip pat Johan Ekval, Nordėjos e, personalo skiriaus vadovas, taip pat Andrėjas Ten iš advokatų, svarbaus advokatų kabineto, Mannheimer Smartlink atstovas. Dėkoju Jums, kad atvykote, mačiau, kad dalyvavote pirmojoje posėdžio dalyje, viską matėte ir girdėjote, taigi neaiškinsiu Jums, kaip kas čia vyksta dabar jūs pasisakysite, bus e, ataskaita, e, protokolas. Ponas Kristensenai, žodis jums. Ačiū, gerbėmiai parlamento nariai, ačiū, kad pakvietėte mane pakalbėti apie e, įvykius ir e, bankų vaidmenį Panamos dokumentuose, iš, ypač Nortėjos vaidmenį. E, Manau, kad lengvatinių mokesčių pasaulyje bankams tenka labai svarbus vaidmuo. Ir nesvarbu, e, kokią sistemą jūs pasirenkate kaip vartotojas, klientas ir kas jums padeda, vis tiek bet kuriuo atveju dalyvaus bent vienas bankas arba daugiau bankų. Todėl bankų vaidmuo yra labai svarbus, jeigu norime užkirsti kelią tokioms įmonėms kaip Mossack Fonseca ir lengvatinių mokesčių šalims kaip Panamai mm, slėpti pinigus žmonių ir įmonių pinigus. Kartu su m, mm, Tarptautinio tyriamosios žurnalistikos konsorciumo kolegomis iš šiaurės šalių mes tyrėme Nordėją maždaug metus. Ir pastat, pristatysiu keletą išvadų. Mes E, Panamos dokumentuose radome maždaug 11 tūkstančių Nordėjos paminėjimų. Nordėjo turėjo maždaug 400 klientų, kurie susiję su Mossack Fonseca, tie ir dabar. Nordėjos verslas su Mossack Fonseca buvo e, tvarkomas iš Nordėjos biuro Luksemburgė. Ir, mm, mm, mm, bankų sąraše, mm, tų bankų, kurie buvo susiję su Mossack Fonseca įsteigtomis įmonėmis, Nordėja užėmė šeštą vietą. Ir apskritai Mm, su Mossack Fonseca buvo registruoti daugiau nei 500 bankų ir daugiau nei 15 tūkstančių įmonių. Mes įrodėme, kad Nordėjo turėjo e, artimus ryšius su Mossack Fonseca, taip pat surengė keletą susitikimų su Mossack Fonseca darbuotojais. Ir jūs matote e, čia ekrane pavyzdį, kaip e, Nordėjo darbuotojai Panamos įmoniai sako, kad tos dienos, kai Panamos korporacija buvo galima naudoti siekiant išvengti mokesčių, jau baigėsi. Ir tai mūsų ekspertus paskatino padaryti išvadą, kad buvo tam tikrų šlovingų laikų, kai tokio tipo sistemomis buvo naudojamas įsiekiant išvengti mokesčių, pavyzdžiui, Danijoje ir kitose Europos šalise. Mes taip pat atskleidėme, kokios absurdiškos tai buvo sistemos ir ką Nordėja apie tai žinojo. Nordėja e, sako Pavyzdžiui, Monsak Fonsekai rašo keletą kartų per trejus metus apie direktorių, e, kuris vadovauja maždaug 30 įmonių, kurios yra Nordija klientai. Kokia čia problema? Problema ta, kad direktorius yra miręs ir jau miręs seniai. Tai reiškia, kad e, bandoma sukurti įvaizdį, įspūdį, kad veikia realios įmonės, kurios vadovauja realūs E, žmonės, bet iš tikrųjų bandoma nuslėpti, kas yra savininkai. Mes taip pat e, e, atskleidėme ir kitą Nordėja verslo praktiką, kai buvo prašoma pankstinti dokumentų datą. Čia matote elektroninį laišką, kur Danijos Nordėja darbuotojas Luksemburgė prašo pakeisti dokumento datą, ją pankstinti maždaug dviejais metais. Taigi dokumentas e, siunčiamas 2012 metais, bet jie nori, kad dokumento data būtų nurodyta kaip 2010 metai. E, koks yra Monsak Fonseca atsakymas, jokių problemų. Ir netgi yra numatytas mokestis už e, priklausantis nuo to, kiek norima pankstyti dokumento datą. Ir tai buvo iš tikrųjų vienintelė detalė, kurią Nordėja pripažino iš karto ir mm, tai pripažino per interviu, kurį aš surenkiau su buvusiu Nordea Luxemburg vadovu. Nordea, žinoma, ne vienintelė taip padeda savo klientams. Trečias pagal dydį Danijos bankas Juske Bank taip pat buvo e, įvardytas Panamos dokumentuose ir kitose dokumentuose offshore leaks. Ir tuo pačiu metu mes 2013 e, metais mes netgi apsilankėme Juske banko biure Šveicarijoje e, ir, ir ten gavome konsultaciją, kaip mums paslėpti pinigus, pavyzdžiui, perkelti juos į Didžiąją Britaniją, įsteigti įmonę Gibraltare ir tada palikti pinigus Šveicarijoje. Tuose pačiuose dokumentuose mes mm, taip pat gavome konsultacijų iš e, konsultavimo įmonių Danijoje e, iš Ernst Young ir mūsų ekspertai padarė išvadą, kad e, iš esmės galime daryti tą pačią išvadą. E, be tų įmonių klientai negali e, įsteigti, sukurti tokių mokesčių sistemų, o taisyklės, reglamentai yra per sudėtingi. Ir kaip žinote, Nordėja atliko tyrimą po to, kai mes atskleidėme šią informaciją, tačiau tai nebuvo pilnas Nordėja veiklos tyrimas e, mokesčių rojų e, šalise. Nordėja tik patikrino 137 aktyves e, įmonės, kurias e, klientai buvo atidarę Mosak Fonseko ir paaiškėjo, o mes nustatėme, kad tokių įmonių daugiau, buvo daugiau nei 400 iš tų 137 įmonių. Mm, bank, banko ataskaitoje Liepos mėnesį buvo pasakyta, kad, nor, mm, nor, kad E, neaišku, ar tos įmonės sumokėjo tinkamas mokesčių sumas. Taip pat Monordėjo savo išvad, ataskaitoje padarė išvadą, kad nebuvo aktyviai e, stengiamasi vengti mokesčių, nors mūsų kolegos Skandinavijoje e, įrodė, kad Nordėja steigė priedangos įmonės gerai žinomose lengvatinių mokesčių šalise. Taip pat Nordėja mums teigia, kad e, nuo šiol aktyviau, e, atsargiau vertins e, tokius atvejus ir mes matėme, kad net ir po to buvo prašoma ankstinti dokumentų datas. Kai mūsų informacija buvo paviešinta, Nordėja iš pradžių kategoriškai pareiškė, kad jokių būdų nedalyvavo mokesčių vengime ir kad laikėsi visų įstatymų. Tačiau po 24 valandų Nordėja atsiprašė ir sakė, kad turėjo greičiau sureaguoti ir pažadėjo nu, nutraukti visus ryšius su Mossack Fonseca. Na, Aš galiu padaryti vieną išvadą, kad jeigu bankas sako, kad negali nutraukti ryšių su įmonė ir kyla klausimas, E, kodėlgi e, iš pradžių nebuvo nuspręsta nutraukti ryšių su Mosak Fonseca, o kodėl vėliau tai buvo padaryta. Ačiū. Taip, na, tvarka buvo tokia pati, kaip ir ankstesnėje mūsų klausimų dalyje. Pirmiausia, kalbėjo žurnalistas, dabar išklausysime kito. E, Mm, atstovo, tai yra banko atstovo. Taigi ačiū, labas rytas pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mus mm, pakalbėti apie mm, mūsų vaidmenį, e, tyriant Nordėje dalyvavimą Panamos dokumentuose skleistus atvejuose. Aš dar bankė dirbu tris mėnesius esu Nordėjos vadovybės narys ir atitikties vadovas, taip pat su manimi yra ir personalo vadovas Johan Ekval. Aš norėčiau Jums pateikti naujos informacijos apie tai, kokiu veiksmu ėmėmės po atlikto tyrimo, ko ėmėmės 2016 metų pavasarį. Tikiuosi, kad ši informacija bus naudinga komitetui. Visų pirma, noriu pasakyti, kad mes esame didžiausias e, bankas šiaurės šalise ir mums tenka labai didelė pareiga laikytis aukščiausių standartų ir atitikties. Ir noriu iš karto pasakyti, kad mes žinoma, kad mes nesilaikėme standartų, savo standartų ir reguliavimo institucijų taikomų standartų. E, žiniasklaidos darbas atkreipė į mus dėmesį ir tai paskatino mus atidžiai išnagrinėti savo praktiką. Tačiau aš taip pat noriu pasakyti, kad mes pasimokėme ir tikrai to, ko išmokome, e, vertiname labai rimtai. Mes E, ėmėmės patobulinimų, kad laikytumėmės kovos su pinigų plovimu e, direktyvos reikalavimu. Taip pat e, mes stengiamės vadovautis etikos principais ir skatiname asmeninę atsakomybę. Mes labai rimtai vertiname atskleistą informaciją ir Nordėjos, Nordėjos du skyriai - grupės atitikties ir grupės veiklos rizikos skyrius gavo nurodymus iš vadovybės ir Nordeo Group valdybos atlikti vidinį nepriklausomą tyrimą, kaip Nordeos privačios bankininkystės skyrius e, prisidėjo prie atskleistų atvejų. Ir tyrimas parodė, kad buvo didelių trūkumų įgyventinant direktyvos nuostatas ir, kaip jūs žinote, tai yra tas rytis, kurioje bankui buvo kilę problemų ir dar kurio bankui buvo taikytos sankcijos. Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad Nordė Luksemburgė iš tikrųjų patvirtino vidaus politiką dėl mokesčių e, prievalių laikymosi, kurios buvo griežtesnės nei numatytos įstatymuose, tačiau tos taisyklės nebuvo pakankamai griežtai taikomos. Tačiau tyrimo metu nebuvo rasto jokių įrodymų, kad Nordėjos e, darbuotojai aktyviai prisidėjo prie mokesčių vengimo. Mes turime patvirtinę veiksmų programą po šio tyrimo, bet to mm, įgyvendiname ir pokyčių programą, kad būtų įgyvendinti direktyvos standartai. To imamasi ir platesnėme kontekste. E, dabar pakalbėsiu apie konkrečius veiksmus, kurių ėmėmės. Mes Po Panamos dokumentų uždarėme 111 sąskaitų, mes taip pat atliekame savo Luksemburgo verslo strateginę peržiūrą, ketiname smarkiai sumažinti klientų skaičių, atsisakyti klientų, kurie susijęs su offshore'nėmis struktūromis. Mes taip pat m, mm, ketiname peržiūrėti savo mokestinę politiką, nustatysime griežtesnius ir konkrečesnius standartus, kurie būtų taikomi visai grupiai. Taip pat gerinsime elgesio standartus ketiname patvirtinti griežtesnį elgesio kodeksą visiems e, darbuotojams ir taip pat stiprinsime valdyseną ir visame banke skatinsime geresnį elgesį. Mes taip pat dėgiame griežtesnius e, kriterijus, kaip priimti privačios bankininkistės klientus, kurie yra susijęs su offshore'nėmis struktūromis. Mes taip pat e, geriau integravome Luksemburgo operacijas į banko operacijas šiaurės šalise ir taip pat daug investuojame į atitikties išteklius ir standartus visame banke. Mūsų tobulinimo darbai jau įsibėgėja, tačiau dar daug ką reikia nuveikti, kad atitiktume savo griežtesnius elgesio ir verslo standartus. Tokie bankai kaip Nordėja Ir dideli ir maži bankai vis dar stengiasi prisitaikyti prie griežtesnių standartų, kurie yra numatyti e, direktyvoje. Ir taip pat stengiamės patenkinti ir mokesčio atitikties didesnius lūkesčius. Ir mes stengiamės pasimokyti iš savo patirties. Tačiau iš tikrųjų griežtai taikant jau ir taip griežtus kovos su pinigų plovimu standartus, tikrai e, Jeigu tie standartai būtume griežtai taikyti, e, būtume galėję išsklaidyti daug e, nuogastavimų. Tačiau, kalbant apie direktyvą ir mokesčio atskaitomybės prievolės, nors jos ir aiškios, vis dėlto yra tam tikrus ryčių, kur būtų galima sustiprinti sistemą. Ją galėtų sustiprinti tarptautinės ir e, Europos institucijos. Pavyzdžiui, nuostatos dėl agresyvaus mokesčių planavimo, taip pat reikalavimai dokumentams ir aiškiai su tuo susiję lūkesčiai. Manau, kad komitetas galėtų į tai pasigilinti. Ir labai tikiuosi, kad turėsime dar galimybę apie tai pakalbėti kalbėti e, išsameu. Dabar aš ir Johan esame pasirengę atsakyti klausimus. Labai ačiū, ponė Aldefild. Jeigu aš teisingai supratau, yra įmamasi veiksmų reaguojant į šiuos klausimus, į, į šiuos atvejus. Nu, dabar mes išklausysime pono Štein ar pono Ryzę. Ponas Ryzė pirmiausia. Jūs atstovaujate Mannheimen Svartling, e, šiaurės šalių e, vieną iš pagrindinių juridinių kontorų, advokatų kontorų. Labas rytas, gerbiamas pirmininkė, labas rytas, gerbiami parlamento nariai. Dar kartą ačiū, kad pasikvietėte mus. E, pasidalinti patirtimi, tyriant Nordėjos dalyvavimą Panamos e, atveje. Po to, kai Panamos duomenys buvo atskleisti, Nordėjos dvi antros eilės kontrolės funkcijos grupių atitikmų ir grupių operacinė rizika e, buvo, e, gavo nurodymą iš generalinio direktoriaus ir Nordėjos grupės valdybos atlikti nepriklausomą Nordėjos privačių bankų dalyvavimo šioje byloje tyrimą. Mes, Manham ir Svatlingi, e, tuo pat metu e, buvome įpareigoti generalinio direktoriaus ir valdybos atlikti išorinį tyrimą ir stebėti banką. Ir aš, Bjornas Ryze, atlidau Manhamė Svatlink projektą. E, aš jam vadovau, man padėjo Andrės Stein, kuris šalia manęs sėdėjo. Manheim Svatling yra didžiausia advokatų kontora šiaurės šalyse. Mes neturime privačių klientų savo veikloje, mes užsimame tik įmonių teisę. Anksčiau atlikdami viešuosius tyrimus e, e, mes turėjome tokių rimtų bylų, pavyzdžiui, Telė Sonera tyrimas Uzbekistane, kur buvo išryškinti korupcijos atvejai neseniai. Mums tenka du uždaviniai. Pirmasis uždavinys e, - Švedijos reglamentavimo administracija FSA užsakė, kad mes peržiūrėtum E, kaip veikia Nordėja banko dalis Luksemburgė, kokia e, buvo jo valdymo forma ir kokia rizikos valdymo perspektyva buvo pasirinkta. E, kitas dalykas, kokie sprendimai buvo priimti vadovaujant ar analizuojant operacijas atliktas su offshore'nėmis struktūromis. Mūsų kitas svarbus uždavinys buvo tarnauti kaip konsultantams ir stebėti tyrimą, kurį vykdė Nordėjo grupės atitikties ir grupės veiklos rizikos komanda. E, bandėme išaiškinti, e, ar pakankamai profesionaliai yra dirbama, kokios išvados atspindėjo realius faktus ir taip pat e, patikrinti, kad jokių materialinių įrodymų nebus rasta E, toms išvadoms pagrysti, ar galbūt bus rasta. E, tam tyrimui mes e, apklausėme visą eilę svarbių asmenų, tikrinome ataskaitas nuo 2009 metų iki vėlesnio laikotarpio, iš viso pratikrinome maždaug 180 dokumentų. Kitas svarbus darbas mes labai atidžiai stebėjome Nordėja grup atitikties ir grupės veiklos rizikos eigą procesą darbo. Ir vidaus ir išorinio tyrimo išvados buvo pristatytas spaudos konferencijos 16 metų Liepos 20 dieną. Tuo pat metu Nordėja ir Mathaimė Svatling išviešino savo ataskaitas. Jis ir toliau galite rasti ir perskaityti. Dabar pažvelgime šiek tiek į praeitį. 2009 metais Nordėjos Luxemburgo grupė ėmėsi priemonių, kad padidintų skaidrumą Manau, kad tai jau buvo paminėta ir mano kolegos kalboje. Buvo manoma, kad tuometinis reikalavimas yra griežtesnis negu įmonėms taikomi standartai. Tai buvo daroma reaguojant į sugriežtintus teisės aktus ir skaidrumo ir mokesčių vengimo nuostatų sugriežtinimą Europos privačios bankininkistės sektoriuje. Iš pradžių šis procesas buvo vertinamas kaip on-show transition pasikeitimai viduje. Ir pradinis taškas buvo naujo etikos kodekso sukūrimas 2009 metais. Ta iniciatyva iškėlė arba po šios iniciatyvos išplaukia ir kiti veiksmai, mes iš pradžių stengiamės padidinti skaidrumą ir mūsų klientų mokesčių deklaracijų viešumą. E, ar operacijos būtų daromos su ar be offshore struktūrų. Tačiau nebuvo orientuota tikslingai į ošorinės veiklos nutraukimą. Taip pat buvo priimta keletas įstatymų Luksemburgė ir Luksemburgo bankas turėjo tokias prievolės pagal e, kovos su pinigų plovimu direktyvą e, kaip ir visi kiti, nepriklausomai nuo to, ar operacijos buvo atliekamos su ošorinėms bendromis ar ne. Tačiau e, paaiškėjo, kad offshore'nės struktūros, nors jos ir nėra nelegalios, negali būti naudojamos kaip priemonė, gali būti naudojamos klientų kaip priemonė pinigų plovimo ar mokesčių vengimui. Tai sukelia neatsiejama rizika, todėl tą reikėjo spręsti. Nors ketvirtoji ES pinigų plovimo direktyva dar nėra įgyvendinta Luksemburgo teisėje ir mokesčių vengimas nėra aiškiai apiprieštas kaip pinigų plovimo nusikaltimas mm, Mes žinome, kad vis daugiau ir daugiau dėmesio Luksemburgė yra skiriama šiams problems pastaruoju metu. <clears throat> Nors Luksemburgo banko valdyba ir direktoriai nežinojo, žinojo, atsiprašau, apie riziką susijusią su pinigų plovimu ir mokesčių vengimu, rizika susijusi su operacijomis, su užornėmis struktūromis nebuvo aiškiai išskirta. Ir apie tai nebuvo e, pranešama. Ir atitinkamai e, verslo strategijoje apie tai nebuvo rašoma. Tačiau mes atlikdami savo tyrimą padarėme išvadą, kad ši ataskaitos dalis neatspindi realios padėties. Be to, mes išaiškinome, kad valdysenoje ir Luksemburgo banko rizikos valdyme buvo nemažai problemų, kurios trukdė gerai suprasti situaciją. Atsižvelgdami į vidaus ir išorės tyrimo išvadas padarėme vieną bendrą išvadą, kad buvo nepakankamai aiškių sąžiningo atsiskaitimo procedūrų, kad būtų užtikrintas efektyvus uh, onshore transition projektų įgyvendinimas, ypač kalbant apie Elgesio kodekso įgyvendinimą. Kaip jau sakyta, Nordėjo grupės atitikties ir e, grupės e, veiklos rizikos vertinimo e, komanda paskelbė savo išvadas e, toje pats spaudos konferencijoje, kur aš jau minėjau. E, mūsų ataskaitos yra parengtos labai profesionaliai, yra atsižvelgta į e, pakankamą dokumentų kiekį. E, ir priimta daug faktų rezultatų. Ir dabar e, mes jau aiškiai matome, kad e, jokių materialių įrodymų e, negalime atmesti tokios galimybės iš pristatytų išvadų. Ačiū už Jūsų įžangą, o dabar pereiname prie tos pat procedūros, kaip per pirmąją dalį. Pirmiausia, Jepe Kofot iš Danijos E, pranešimo vienas iš autorių. Ačiū. Aš iš karto einu prie esmės. Panamos dokumentuose yra parašyta. Septyniais atvejais Nordėja klientai prašė, kad e, jų dokumentai būtų surašyti atgalinę datą. Pavyzdžiui, 2012 e, metais sudarytos operacijos turėjo būti sufalsifikuotos ir įvardintos kaip įvykusios 2010 metais. Kiek aš suprantu, jūs atlikdami savo vidinės išvadas padarėte, kad nieko nelegalaus nebuvo padaryta. Taigi, kaip gali būti, kad e, dokumentų falsifikavimas nėra traktuojamas, padirbinėjimas nėra traktuojamas kaip nelegalus? Kitas dalykas, Nordėja keletą kartų prašė savo klientų pateikti ataskaitą apie savo opera... klientų pateikti ataskaitas apie savo operacijas e, šiaurės šalių mokesčio administracijoms. Tai kodėl tada įmonės ir jų direktoriai e, nepriregistravo savo įmonių kaip e, tikrųjų pelno gavėjų, bet ėjo per Nordėją įmonę. Ir galiausiai Mosak Fonsie yra viena iš teisės uh, įmonių, kurios uh, į, buvo žinomos kaip nelegalės tokias uh, pinigų plovimo operacijas dengiančios. Ar jūs ketinate ir toliau dirbti su tokiu ir bendratarbiauti su tokio tipo įmonėmis ateityje, jeigu jūs žinote, kad jos yra susijusi su mokesčių vengimu? Ačiū, Jepė, kas dabar bandys atsakyti. Panas Eldefield pirmiausia. Visų pirma, dėl uh, tikrųjų naudos gavėjų ir įgaliojimų. Visiškai sutinku, kad e, vykdyta praktika nebuvo derama. Luksemburgo teisės e, reikalas yra, ar viskas yra, gali būti baudžiama ar ne. Bet supraskime, kad darbuotojai neturėjo rašyti dokumento atgalinę datą. Iš šito nebuvo reikalaujama. Apie ką mes kalbame, kai sakome, kad reikia bendradarbiauti su ošornėmis bendromis? Mes norime užtikrinti, kad kovos su pinigų plovimu direktyva būtų gerai gyvendinta, mokesčių deklaracijos būtų pateikiamos aiškiai ir kad būtų peržengiami minimalūs reikalavimai, e, pritaikant geresnį mokesčio atitikties mechanizmą. Jeigu mes tai būtumėm darę, mes būtumėm užkirtę kelią tokioms problemams. Ir aš manau, kad tai būtų buvę naudinga ir patiems naudos gavėjams. Ir mes turėtumėm labai aiškiai fondų šaltinį. Mes suprantam, kad sistema turi silpnųjų pusių, reikia daug investuoti, kad standartai būtų sugriežtinti. Dėl AML direktyvos geros kokybės standartų, be to SMS ir FATKA reikalavimų, uh, E, dėka. Mes turime žinoti, kas yra mūsų klientai ir turime pasirūpinti, kad informacija apie mokesčius būtų nusiusta teisingoms institucijoms. Bet dabar mes norime štai ką pasakyti. Turime išsiaiškinti, ar įmonės struktūra yra pakankamai tvirta. Kodėl klientas turi uh, offshore'inių sandorių. Anksčiau mes tą darydom pakankamai gerai, nedarėme to pakankamai gerai, dabar mes tengiamės pakeisti padėtį. Griežtesi sartautiniai standartai būtų naudingi, aiškiau apibrėžiant, kokie offshore'iniai e, sandoriai yra priimtini, kokie ne. Ponas Ekval, aš noriu tik tai e, papildyti e, dėl. E, dėl įgaliojimų ir atitinkamų išvadų mes suprantame, kad reikia pakankamai aiškiai e, pasakyti, kas yra kas. Jeigu mes sakome, kad dokumentų surašymas atgalinė data yra pažeidimas, tai tas turi būti aiškiai pasakyta. Tas e, dokumentas, kurį mes e, išaiškinome, buvo daromas kažkam siekiant naudos. Kad iškeltume baudžiamąją procedūrą, baudžiamąją bylą mes turime nustatyti, kad yra vykdoma nelegali veikla. Luksemburgo teisininkai padarė išvadas e, teigiančias, kad taip yra. Ir dabar mes aiškiai padarėme sprendimą, kad negalime taikstyti su dokumentų sudarimo atgalinė data ir atitinkamai turi būti padarytos išvados. Dokumentų surašymas atgalinė data, bent kiek jau aš žinau, visuomet yra nusikalstama veikla. Pone Kofod, Jūs turite dar papildomų klausimų. Aš manau, kad dokumentų sufalsifikavimas nėra niekur e, teisėtas ir praktikuojamas. Met kokiu padariniu tai turėjo įmonės Nordėja viduje? Jūs neatsakėt mano antro klausimo. Ar galite paskelbti, kad tokių įmonių kaip Masak Fonseca daugiau jūsų partnerių tarpe nebebus? Būtų labai gerai, jeigu jūs tai aiškiai viešai pasakytumėt. Bet e, Mossack Fonseca yra tik tai viena iš daugelio tokių įmonių. Um... Dėl padarinių vidinių žmonės, kurie dalyvavo dokumentų surašyme atgalinė data, bus baudžiami vidaus drausminėmis priemonėmis. Bet greičiausiai mes žiūrime į neteisingą organizacijos e, hierarchijos pusę. Greičiausiai tai yra jauni kokie darbuotojai, o vyresni, parei, vyre, aukštesnio rango pareigūnai greičiausiai patirs finar, finansinių nuobaudų, sumažintos premijos bus. Taigi tokie bus padariniai. E, dėl to, ar ir toliau dirbsime su tokio pobūdžio įmonėmis, kaip jau pasakyta, mes e, e nepasitraukėme iš partnerystės su Mossack Fonseca. Bet vietoj to, kad pasakytumėm, kad yra blogų ir gerų įmonių, mes turime pagalvoti apie tai, kokia yra klientų struktūra. Ar yra nustatyti griežti standartai? Taip. Ar uh, klientai e, ga, turi CRS jurisdikciją ir struktūrinę jurisdikciją, tą turim labai gerai vertinti. Be to turime suprasti, kad iškyla nemažai struktūrinių sunkumų, nes viskas yra daroma daugeliu lygmenų. Uh, ir bandome išsiaiškinti, ar e, finansinių srautų simetrija yra užtikrinta, kaip veikia kreditinių kortelių sistema. Iš esmės mes turim kalbėti apie įmonės struktūrą ir tos analizės pagrindų mes galėsime išsiaiškinti, kurie administratoriai dirba gerai, kurie ne, kurie jurisdikcija pasteisina, kurie ne. Bet tas rytis yra labai sudėtinga, labai klampi sprendimų prieimimo rytis, kaip aš jau sakiau, įmonių uh, veiklos bendros tarptautinės uh, reglamentavimo sistemos nėra. Reikia vedingesnių standartų. Mes kuriame dabar griežtesnės taisyklės, bet mes stengiamės, kad tai leistų mums aiškiau e, pasirinkti klientus. Möchten Sie noch was ergänzen? Ja? Turiu ponui Kristensenui klausimą, gal norite papildyti? Ne, tai tada ponas Vyse, ne. Peter Ježek, kitas bendra pranešėjas. For... Ačiū pirmininkė. Klausimas apie Nordėjo ir jos filialų veiklą bei išsamaus patikrinimo e, sistemą. Noriu paklausti, kaip įgyvendinama išsamaus patikrinimo, deramo patikrinimo e, sistema tarp banko ir filialų, taip pat kaip elgiamasi didelės rizikos šalise, ar bankas veikiantis Europoje visiškai pasitikė patikrinimais atliktais trečiosiuose šalise ir po faktų atskleidimo ir po savo vidinio tyrimo, ar jūs pakeitėte kažkiek savo išsamaus patikrinimo sistemą? Prašom atsakyti. Na, Atvirai tariant, vienas iš mūsų, vienas iš mūsų trūkumų praeitėje buvo decentralizuotas požiūris, kai e, kovos su pinigų plovimu standartai labai smarkiai skyrėsi skirtingose veiklos rytise ir filialuose. Viena naujovių, kurią įdėgiame, yra ne tik bendroji grupės politika, bet ir konkretus e, kovos su pinigų plovimu standartai, kurie yra taikomi visur grupėje ir mes dabar išmėginame tai. E, E, taigi, e, iš esmės visi mūsų klientai ir visos offshore struktūros bus laikomos rizikingomis struktūromis. Tokia, tokį požiūrį mes norime taikyti visur. Ir ten tie filialai, kurių rizikos profilis yra didesnis, mes e, skiriame daugiau išteklių atitikčiai užtikrinti. Taigi mes pasimokėme ir dabar suprantame, kad reikia bendro požiūrio, nuseklių standartų ir galvoti, koks, kokia yra mūsų bendroji prievalė ir ko reikalaujama vietos lygių. Na, mes dar nepasiekėme to, ką esame užsibrėžę, mes e, dar to siekiame. Aš jau 15 metų dirbu priežiūros atstovų ir žinau, kad tokie dalykai užtrunka. Bet mes vadovavomės nuosekliu požiūriu ir taip darysime ir ateityje. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų atsakyti? Ne? Galėčiau, būčiau galėjęs jums skirti laiko. Dabar ponas Darius Rosati, EPP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Dėkoju svečiams už labai įdomias išvalgas Nordėje byloje. Turiu porą klausimų. Pirmas yra skirtas ponui Kristensen. Man atrodo, kad jis labai aiškiai pasakė, kad be aktyvaus bankų vaidmens tokia praktika dauguma jos atveju nebūtų buvę įmanomi. Todėl noriu paklausti, kaip čia reikėtų elgtis. Ar reikėtų labiau reguliuoti bankus iš išorės, ar turėtume bankus atgrasyti nuo to, kad jie, jie skatintų klientus atsidaryti offshore'inės sąskaitas. Taigi, ką būtų galima padaryti, ypač Europos lygiu. Kitas klausimas yra ponui Elderfield. Ką manote apie Europos fatką? Ar tokia priemonė e, padėtų panaikinti spragas ir veiksmingiau kovoti su pinigų plovimu? Ir dar vienas konkretus, labai konkretus klausimas. Kodėl Nordėja pasirinko savo Luksemburgo filialą arba banką Luksemburgė, kad jis e, plėtotų ryšius su Mossack Fonseca. Ar tai lėmė Luksemburgo mokė, mokesčių ar bankų reguliavimo sistema, ar buvo kitų priežasčių? Ačiū. Ačiū ponui Rosati. Dabar ponas Kristensen. Taip, ačiū. Kai kalbam apie reglamentus, aš jums, politikams ir žurnalistams, e, e, paliekščiau šį klausimą, aš esu žurnalistas ir neturiu čia reglamentuoti padėties, bet aš noriu tik tai pasakyti, kad yra labai gera mintis e, atidžiai stebėti bankus ir sakyti, kad jūs daro tą ir tą negerai. Vienas dalykas yra, kad jie sako, jų keisės, bet ar jie iš tiesų gali pakeisti savo darbo tradicijas? Aš Liepos 20 dienos ataskaitą skaičiau ir mačiau, kad staiga a, tokia agresyvi tekstų struktūra pasikeitė kompleksišką teksto struktūrą. Žodis kompleksiška e, po Panamos e, labai išpopuliarėjo, ypač jūsų direktorius labai dažnai tą žodį pradėjo vartoti. Aš nenoriu pasakyti, kad už viską yra atsakingi bankai, bet problema yra ta, kaip jūs keičiatės informaciją. Nepakanka tik tai pasirašyti keitimosi sutartis. E, turi būti randami aiškus keitimosi būdai. Pavyzdžiui, Danija keletą metų turėjo e, galimybių keistis su Panama informacija, bet problema yra, kad nėra su kuo keistis, nes aiškių savininkų ten nėra, atsakingų pareigūnų nėra, taigi iš Panamos e, Danijos administracija nieko negavo. E, taigi E, kai e, kontroliuojant bankus turi būti užtikrintas skaidrumas. Labai ačiū. Tarptautinis darbas vyksta. Toliau ponas Eldefield. Ačiū pirmininkė. Na, pirmas klausimas. FATKA Europoje. Kiek suprantu, e, Europa taiko bendruosius apskaitos EBPO bendrosius apskaitos standartus. Ir jeigu jūs manęs klausėte, koks galėtų būti veiksmingesnis požiūris, manau, kad reikėtų e, įgyvendinti kovos su pinigų plovimu nuostatas, IRS nuostatas. Reikia žinoti, kas yra tikrasis pinigų savininkas ir tada siūsti tinkamą informaciją e, E, mokesčių institucijoms, vadovaujantis bendra CRS sistema, kurią yra parengusi EBPO. E, taigi čia būtų naudingas bendradarbiavimas. Toliau, kodėl Luksemburgas? Na, Luksemburgas yra tapęs e, turto valdymo centru, mūsų turto mm, valdymo verslas registruotas ten, tai taip pat yra ir tarptautinės privačios bankininkystės centras. Taigi ne tik Nordėja, bet daugelis kitų Europos ir viso pasaulio bankų renkasi Luksemburgą. Ačiū. Ponas Ryze. Profesorius Rosati paminėjo tuos dalykus, kuriuos e, minėjo jau ankstesnėje klausimų dalyje. Tai yra regla, reglamentavimas. Na, aš, mano patirtis rodo, kad reguliavimo reikia ir yra daug gero reguliavimo pavyzdžių. Manau, kad šis skandalas rodo, kad be reguliavimo reikia ir spaudimo. Reikia spaudimo iš viršaus, viduje ir spaudimo iš suinteresuotojų partnerių. Taigi dabar žurnalistams atskleidus šią informaciją padidės ir suinteresuotojų asmenų spaudimas finansų institucijoms. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes e, vien reguliavimo nepakanka. Ačiū. Na, mes atliksime atskirą tyrimą dėl Luksemburgo, lankysimės Luksemburgė. Luksemburgas akivaizdžiai teikia specialias sąlygas ir e, paskatas. Dabar ponas Moel. Ačiū. Turiu tris klausimus. Visų pirma, noriu grįžti prie Luksemburgo ir dabar kreipiuosi į Nordėją banko atstovus. Nepaisant to, kad jūs veikiate E, šiaurės e, šalise, jūs atlikote savo uh, vidaus tyrimą, bet jūsų privati bankininkystė yra plėtojama Šveicarijoje, Singapūrė ir Luksemburgė. Taigi kyla klausimas, kodėl pasirinkta tokia vieta. Jūs uh, turbūt daug bendraujate uh, ir elektroniniu paštu, telefonu. Atidaryti sąskaitą yra paprasta, bet man vis tiek kyla klausimas, kodėl pasirinktas Luksemburgas. Tai turbūt yra dėl priežasčių, kurias jūs e, minite savo vidaus tyrime. E, Luksemburgo bankai neprivalo teikti informacijos institucijoms apie savo klientus ir kitus dalykus. Taigi jeigu jūs esate Europoje, kur, kur jūs plėtojate veiklą. Toliau kitas dalykas - informacija. E, dėl e, mokestinių sistemų ir mokestinių konsultacijų. Kad nuo kada atsiranda paskatų perkelti pelną už ES ribų. Na, mes bandome nustatyti tam tikrą minimalų įmonių apmokestinimą, taigi kyla natūralus toks klausimas. Ir dar vienas dalykas, norėčiau kiekvieno iš jūsų paklausti asmeninės nuomonės. Ar jūs manote, kad įmonių nulinis pelno mokestis jau reiškia, kad kalbame apie mokestinį rojų. Kodėl aš klausiu to? Todėl, kad tarp valstybių narių yra keletas, kurios sako, kad nulinis mokesčio tarifas dar nėra mokestinio rojaus požymis. Da, diese delegierten Rechtsakt haben wir ja zurückgewiesen mit qualifizierter Mehrheit. Na, mes atmetėme tą deleguotąjį teisės aktą. Kvalifikuotoji dauguma E, vis dėlto sakė, kad nulinis mokesčio tarifas nėra, nėra tipi, tipinė praktika. Įprastas mokesčio tarif, pelno mokesčio tarifas yra 12,5 procento. Na, pirmininkė, aš nesu didelis e, pelno mokesčio ekspertas. Man atrodo, kad e, iš esmės sunkiai yra ieškoma e, mokesčio rojaus apibrėžimo, lengvatinio mokesčio šalies apibrėžimo. Na, taigi, tai siejasi su korporacijomis e, ir yra įsipareigojama teikti informaciją, bet požiūriai į tą apibrėžti skiriasi. Toliau, e, mes kuriame filialų tinklą tinklą, kad jis būtų arčiau tarptautinių klientų. Ir e, tai yra Luksemburgas, Singapūras, daug bankų taip elgesi, tai buvo daroma ir praeitie. Taigi, ir dėl istorinių priežasčių mes e, truputį sumažinome savo tarptautinio operacijų apimtis. Na, teisinga yra teikti, kad praeitie Luksemburgas neturėjo, nebuvo nustatęs e, mokesčių vengimo kaip nusikaltimo, nusikalstamos veiklos, bet direktyvoje apie tai kalbama, mes taip pat pripažinome tam tikrus trūkumus savo vidinėme tyrimė ir ketiname su jais kovoti. Na, aš noriu patikslinti, kad mūsų gr grupcijo, grupės e, kovos su pinigų plovimu politika e, yra tokia pati Luksemburgo filiale ir Šiaurės šalių regione. Taigi čia nėra skirtumų. Be to, manau, reikėtų pasakyti, kad e, pelno mokesčiai neturėjo jokios įtakos mūsų elgesiui e, šioje srityje. O kalbant apie vidaus tyrimą, jo metu neradome jokių požymių ir įrodymų, kad buvo susitarimas tarp Nordėja banko ir Mossack Fonseca kontoros. Taigi tai buvo tiesiog tikras tarpininkas veikiantis klientų vardu. Ponas Ryze, pirmininkė, aš manau, kad kol egzistuoja mokesčių sistemų skirtumai vienoje valstybėje ar tarp valstybių, visada bus pagunda persikelti iš vienos sistemos į kitą, nebent visame pasaulyje veiktų vienoda sistema. Mano nuomonė, viskas priklauso nuo apibrieščių, apie kurias jau šiandien kalbėjome, tai yra mokesčių vengimas ir agresyvus mokesčių planavimas bei mokesčių slėpimas reikėtų aiškiai suprasti, ką turime galvoje. Tačiau bėda ta, kad viskas nuolat keičiasi, kuriamos naujos struktūros, atsiranda nauji e, verslo būdai globalizuotame pasaulyje. Na, manau, visi su, sutinkame, kad mokesčių slėpimas yra neleistina praktika, apie tai negali konsultuoti jokie konsultantai. E, E, bet daug sunkiau yra apibriežti agresyvų mokesčių planavimą. Na taip, Luksemburgas ir Airija čia atlieka ypatingą vaidmenį, nes daugia nacionalinės e, įmonės nukreipia savo pelną e, į tas šalis, čia turiu galvoje ir Apple, ir Amazon bendrovės. Taigi, e, įmonės nukreipia savo pelną ten, nes taip yra palankiau ir tai yra agresyvaus planavimo, mokesčių planavimo pavyzdys. Toliau EKR e frakcijos vardu. Lep. EUn pankkien maakohtaisen raportoinnin avulla tiedämme, että Nord... Aš turiu klausimą apie ataskaitas. Mes žinome, kad 2015 metais Nordėja Luksemburgė turėjo 390 darbuotojų. Ir darbuotojų skaičius didėja. Jūs taip pat neseniai mm, paskelbėte apie tai, kad plėtojate draudimo veiklą Meno saloje, taip pat ir Britų mergelių e, salose jūs veikiate. Mačiau jūsų vidaus ataskaitą, matau, kad jūs e, bandote tobulinti savo klientų politiką. Pirmas mano klausimas yra štai koks. Kodėl šiaurės šali, šalies bankui reikia 390 darbuotojų Luksemburgo filiale? Taip pat norėčiau priminti, kad e, pagal Nordėją praktiką įstatymų laikymasis nebūtinai reiškia, kad turite teisę veikti kaip bankas. Per bankus reglament, per, atsiprašau, per įstatymus reglamentus klientai pasitikė bankais ir tai didina saugumą visuomenėje. Taigi noriu paklausti, kaip Panamos dokumentai paveikė jūsų darbą. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, bent jau Suomijoje, Nordėje labai aktyviai dalyvauja visuomenėje vykstančiose diskusijose. Jūsų ekonomistai nuolat konsultuoja mus, kalba apie tai, kaip e, tvarkytis, kaip tvarkyti Suomijos ūkį, bet kaipgi mums pasitikėti jumis po Panamos dokumentų skandalo. Ačiū. Ačiū. Čia buvo klausimas skirtas bankui, ponė Endel, Endelfield. I, I I'd like to repeat. Ačiū dėl paskutinio klausimo. Aš galiu pakartoti tai, ką sakiau savo žanginėje kalboje. Mes kaip bankas sutinkame, kad e, nebuvo tenkinami aukšto lygio standartai, kuriuos mes patys savo išsikėlėme e, kuriuos mums nustatė klientas ir reguliuotojas. Taigi, jūsų komiteto nariai teisingai pastebi. Manau, kad mus turėtų vertinti mes turėtumėte vertinti pagal tą faktą, kad mes norime atlikti vidinį tyrimą, gana atvirai mes priimame ir išsakome kritiką apie mūsų pačių veiklą. Komitete šiandien dar kartą tai girdėjome ir dabar labai daug investuojame į direktyvos įgyvenimo standartų tenkinimą ir klientų poreikių tenkinimą. Žinau, kad mes šiek tiek vėluojame, bet darome viską, ką galime kad mūsų pasirinkta pozicija būtų geresnė, negu būdavo anksčiau, negu buvo prieš 12 metų. Dėl Luksemburgo operacijų offshore'inių struktūrų skaičius labai ženkliai sumažėjo ir mes dabar turime suprasti, kad reikia pakankamai darbuotojų, kad tos operacijas e, būtų galima vykdyti, skaitant ir sutikrinti jų atitikimą AML reikalavimams. Gal kas nors norėtų ką pridurti, nes klausimų buvo daug. Ir visi jie panašus. Bet kas yra taip patrauklaus Luksemburgė? Aš galėčiau atsakyti iš Vokietijos pozicijos. Nes mums prireikia laiko, kol sukūrėme mokesčius, kol sukūrėme prievalę europinių lygmenių e, informuoti o tuo tarpu viskas plūdo į Luksemburgą. Na, o dabar ponė Mantevus Aldė. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia pastaba ir tada norėčiau užduoti du klausimus. Mm, jūs ne pirmieji mes ir iš gatvį turėjome žmonių, jie nieko nežinojo, e, jiems buvo padedama slėpti mokesčių, mokesčius. Aš norėčiau Jums priminti, ką Jūs turbūt ir taip žinote, Kasablankos atvejais. Mano klausimas būtų ponui Kristensenui, ar būtų efektyviau negu etikos E, kodekso nuostatos, jeigu iš, jeigu iš tokių bankų atimtumėm licencijas, galbūt tai būtų efektyviau negu vidinės kažkokios tai e, priemonės, kurios efektyvesnės už, už prieigą prie Centrinio Europos banko fondų. Taip, tai yra labai platus klausimas, ponas Kristinsenas. Really ponas Eldefi norėtų atsakyti. Aš pats negalėčiau nieko pasakyti. Aš manau, kad sankcijos yra pakankamai griežtos ir bėgant laiku jos dar labiau pagriežtėjo. Aiškiai pasakykime, kad nekalbame apie savireguliavimo erdvę Mes kalbame apie keturias direktyvas, kurios yra skirtos kovai su pinigų plovimu. Jos yra aiškios. Ir, kaip aš jau sakiau, mūsų problema ta, kad mes netenkinome net minimalių reikalavimų numatytų reglamentuose. Dabar yra sritis, kurioje mes bandome nustatyti griežtesnius standartus. Kaip aš jau sakiau, turime uh, kovos su pinigų plovimu direktyvą ir bendras apskaitos, bendrus apskaitos standartus. Uh, Ir aš žinau, kad jūsų komitetas bando vis e, spausti bankus dėl agresyvaus mokesčių planavimo, bet tai neįeina į direktyvą su pinigų plovimu taisyklių apimti. Tai neįeina į reglamentavimo apimti. Jau anksčiau jūs girdėjote, kad yra daug diskutuojama, bet tai kas yra pinigų plovimas ir e, pinigų vengimas ir pinigų um, nelegalus vengimas. Mes savo ruoštų norime šią sritį išnagrinėti ir įvertinti įmonių struktūrą. Tai yra e, gana sudėtinga e, mūsų direktoriams, kai reikia išsiaiškinti, kaip tenkinti tas e, direktyvas nuostatas tinkamai. Atsakydamas vienam iš pranešimautorių ponui Kofudui, jūs sakėte, kad reikia tarptautinių standartų uh, agresyvia mokesčių planavimui. Kas tai apimtų, leiščiau savo paklausti? Think, uh, a, a consider, Mr... Porą dalykų reikia pasverti, ponė pirmininkė. Yra EBPO apibrieštis, apibrėžimas, bet jis nėra įtrauktas į teisės aktą, o mes norime išsiaiškinti struktūros skirtingų sluoksnių sudėtingumą, kompleksiškumą matome, kad mokesčių srautai tarp struktūrų gali būti asimetriški. Bet svarbiausia, mes turime aiškiai suprasti, kokia yra įmonės struktūra, kokia yra y, pagrįsta įmonės struktūra, kokios stru, struktūrinės dalys yra nepagristos. Ar nėra taip, kad įmonės tik iš valdybos, bet ar direktoriai sustinka kiekvienais metais, ar yra apskaita, ar apskaita tenkina jurisdikcinius reikalavimus. Uh, bet gali būti, kad egzistuoja direktorius turintis 11 tūkstančių pavaldinių. Yra dalykų, su, kurie yra nerealūs, todėl politikos kuriejai turi labai aiškiai apibriežti, kas yra įmonės struktūra. Atskiram bankui yra labai sunku tai pasverti, nors mes tai ir bandome padaryti. Labai ačiū. Sumosak Fonseka buvo išaiškėjo, kad viena įmonė, e, vienas direktorius turi tūkstantį įmonių. To... Ponas Kasy, porą papildomų klausimų Nordėje atstovams. Jūs jau girdėjote kritikos dėl vidaus tyrimo, kuris buvo pradėtas po to, kai Panamos dokumentų duomenys buvo atskleisti. E, bet tas tyrimas buvo atliktas e, įmonės viduje, pasitelkus KPMG ir ar buvo pakankamai diskretiškai vertinami visi procesai. Aš, kiek žinau, dėl tų padarytų išvadų Nordėja išvengė, išvengė baudžiamumo. Tačiau vidaus tyrime išryškėjo faktai, kurie kelia klausimų. Tai, kad buvo ištirtos offshore'inės struktūros, kurios turi tiesioginių ryšių su Mossack Fanteka e, ar su Panamos jurisdikcinė struktūra E, buvo išaiškinti konkretų skaičiai. Vidinis tyrimas padarė išvadą, kad reikėtų visas offshore struktūras peržiūrėti mokesčių, iš mokesčių vengimo perspektyvos. Norėčiau sužinoti, kokios yra pažangos padaryta, tyriant tuos daugiau negu 500 offshore klientų pagal jūsų vidinį tyrimą, ar galėtumėt nurodyti, kokiu procentą Nordėjos bendro turto sudaro tokie klientai. Ar Nordėja turi kažkokių aiškių klientų modelių, kurie kartojasi tose išornėse struktūrose? Ar yra konkrečių e, teisės kontorų, kurios e, e, pasireiškia tų įmonių veikloje? Ar jūsų tyrimo rezultatai bus išviešinti? Ačiū. Klausimas skirtas Nordėjai. Ypač, kai kalbėjote apie Mosak Fonseca e, skaičius. Mosak Fonseca tik simboliu tam pačia. Aš paprašysiu, kad kolega pristatytų tyrimą atidžiau ir papasakotų, kaip griežtai viskas buvo daroma. Aš pats tuo metu e, nebuvau įmonėje, bet mes sakėme, kad kai kurios iš tų išvadų, žinant, kad tyrimas buvo paties banko viduje atliekamas, buvo labai griežtos ir um, smogiančios. Tai vertinkime viską iš platesnio konteksto. Mordėja turi 11 milijardų klientų. E, Luksemburgė 80 tūkstančių klientų tokių buvo. Ir mes tada bandėm išsiaiškinti, kaip e, buvo dirbama palaikant santykius su Mosak Fonseca ir Panamos jurisdikciją esančiomis įmonėmis. Dabar mes e, norime apibriežti aiškiau tiksliau standartus ir tyrimas dar nesibaigė, prireiks dar nemažai laiko, kol jis pasibaigs. Pripažįstu, kad mes e, viską darome deramai ir griežtai. Okay, yes, uh, uh, two comments. <clears throat> First of all, on the... Ponas Ekval, taip, Dvi pastabos dėl tyrimo apimties. Mes turėjome į kai ką atsižvelgti ir nuspręsti. Tai yra, ar vienu įpū tirti visas offshore'inės struktūras, ar sutelkti dėmesį į su Panamos dokumentai susijusias struktūras. Na, mes apsistojame ties pastarojų variantų, sutelkime dėmesį tik į e, tas offshore'inės struktūras, kurios buvo įsteigtos e, Panamoje arba kurias įsteigė Mossack Fonseca. Taip nusprendėme tam, kad e, tyrimas e, per daug neišsitęstų. Taigi savo nusistatėme labai griežtą terminą. Pasakėme, kad tirdami kiekvieną offshore'inę struktūrą ir kiekvieną tikrąjį tos struktūros savininką kad turėsime ištirti kiekvieną išorinę struktūrą ir kiekvieną e, jos savininką, kuris susijęs su Nordea. Ir mm, tas mūsų tyrimas užėmė kelišimtus puslapių, iki tūkstančio puslapių mes žiūrėjome korespondenciją tarp Nordea ir jos klientų, taip pat gilinomės į e, pinigų šaltinius, taip pat bandėme rasti atitikčių ar e, sudaromi sandoriai atitinka verslą, kuriam vykdyti buvo įsteigta offshore struktūra. Taigi mes prie to dirbo maždaug 25 atitikties ir veiklos rizikos pareigūnai. E, apie porą metų iš esmės buvo dirbama ištisą parą. Taip pat turėtume pasakyti, kad mes e, antrojų etapų įsipareigojame pasidomėti kiekviena offshore struktūra veikiančia Luksemburgė. E, iš mokesčių ir kovos su pinigų plovimu perspektyvos. Kalbant apie offshore struktūras, visas jos esantis turtas sudaro maždaug 2 procentus viso turto, kurį mes valdome Luksemburgė. Tai yra maždaug 200 milijonų eurų. O mūsų uh, visas turtas, kurį valdome, Nordėjo yra 300, maždaug 300 milijardų eurų. Ačiū. Ačiū už šią informaciją. Dabar turiu prašymą. Nordėjo kol kas dar neatsiuntė jokių savo e, pasisakymų raštu, informacijos raštu. Būtų labai naudinga, jeigu ją atsiųstumėte. Dabar Heidi Hautala, žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, žinoma, mes čia esame, kaip tei, dirbame kaip teisėkuros institucija, tačiau aš norėčiau pateikti asmenišką pastabą. Mano tėvas 25 metus buvo Nordėja banko valdytojas. Aš iš esmės užaugau kartu su Nordėja iki praėjusių metų, kai dėl čia aptariamų priežasčių nusprendžiau palaipsniui nutraukti savo ryšių su šio banku. Aš norėčiau paklausti, ar jūs praradote ir kitų klientų? Ar jūs iš, praradote ir daugiau žmonių iš tų 11 milijonų klientų ir ar praradote juos dėl e, jūsų nukentėjusios reputacijos? Taip pat, kaip sakė pirmininkas, tenka apgailestauti, kad jūs neatsakėte į klausimus raštų, kuriuos jums buvo pateikęs komitetas. Mes tikimės tų atsakymų sulaukti artimiausių metų. Be to, norėčiau paklausti apie tolesnius tyrimus, kurie bus atlikti. Kada ketinate ištirti ir paskelbti tyrimo rezultatus apie tai, kaip veikia jūsų filialai Šveicarijoje ir Meno saloje šiuo požiūriu. Šios informacijos vis dar trūksta. Taip pat norėčiau paklausti, kodėl jūs savo vidaus ataskaitoje kaltinate tik vietos darbuotojus, o ne Luksemburgo. Tai yra tuos darbuotojus, kurie dirba Luksemburgė. Kodėl jūs nekalbate apie e, atitikties ir veiklos rizikos padalinių atsakomybę, visos grupės padarinių, padalinių atsakomybę. Ir aš beje tikėjausi, kad valdybos pirmininkas ponas Markus E, atvyks į šį komitetą ir e, papasakos apie atsakomybę susijusią su išsamiu patikrinimu ir taip toliau. Taip pat turiu grįžti prie tų klausimų, kuriuos jau patiekė keletas kolegų. Visų pirma, ponas Kofot e, pranešėjas. Tai yra klausimai susijęs su kitais korporatyvinių paslaugų teikėjais. Kada jūs ketinate paskelbti tų kitų korporatyvinių paslaugų teikėjų sąrašą be Mosak Fonseca? ir ketinate atskleisti savo ryšius su jais e, toje srityje, kuri patenka iš šio komiteto kompetenciją. Ačiū. Buvo pateikta tikrai gerų klausimų nordėjai. Kas norėtų atsakyti? Ponas Sekval. Gerai, aš pradėsiu. Na, visų pirma, labai apgailestauju, išgirdęs, kad ši Europos parlamento narė nutraukė ryšius su Nordea. Tikrai liūdna žinia. Aš manau, kad mes jau sakėme, kad nieko nėra svarbiau už atitikties užtikrinimą ir klientų pasitenkinimą. Žinoma, klientų pasitenkinimas mums labai svarbus. E, grinasis skaičius, tik, tik, tikslus skaičiai rodo, kad šiuo laikotarpiu tarpiu banko klientų skaičius padidėjo. Na, kai kurie klientai išėjo, bet didelis klientų skaičius prisijungė prie šio banko. Kalbant apie Šveicariją ir privačios bankininkystės operacijas Šveicarijoje, taip, tai buvo mūsų vidaus tyrimo objektas. Ir apriepėme E, šį dalyką savo tyrime. Verslas Meno saloje buvo parduotas 2010 metais. Ponas Elderfield, na, norėčiau trumpai sureaguoti į tai, ką sakė parlamento nariai. Na, korporatyviniai paslaugų teikėjai, aš manau, jau anksčiau minėjau, kad mes atliekame išsamų patikrinimą savo mokesčių politikos Luksemburgė ir mes nesakome, kad e, e, Mossack Fonseca yra geri ar blogi, o Eldelfield e, e konsultacinė įmonė yra gera. Ne, mes tiesiog tyrina, tyriame struktūras, žiūrime, ar jos yra tinkamos mūsų verslui. Ir labai svarbu, kad e, būtų užtikrinta aukščiausios vadovybės atsakomybė ir finansinė atskaitų atsakomybė, mes tai užtikrinsime. E, mes atitikti vertiname labai rimtai ir e, dabartinis mūsų vadovas labai daug dėmesio skiria aukštiems atitikties standartams užtikrinti ir mes į tai daug investavome. Maždaug prieš porą metų E, kovos su pinigų plovimu srityje dirbo maždaug 200 žmonių, dabar turime daugiau nei 1000. Turime daug e, tarptautinių ekspertų, kurie dirba bankė. Mes visiškai perrašėme savo kovos su pinigų plovimu standartus, taip pat e, numatėme geresnį informacijos valdymą, griežtesnę valdyseną, sandorių, geresnę sandorių stebėseną, daugiau kokybės užtikrinimo. Esame prisijėmę tvirtą įsipareigojimą užtikrinti geresnę atitikti bankė. Ačiū. Šiaurės Europoje turbūt jūsų įvaizdis nu, nukentėjo daugiau nei kitur. Na, aš norėčiau pakalbėti apie vadovybės atsakomybę banko viduje. Ponas Edelfilt jau kalbėjo apie vidinės sankcijas. Be jų taip pat smarkiai kritikavome e, Nordea banko vadovybę Luksemburgė ir to banko valdybą. Ir mūsų iš mūsų atliktų tyrimų tai yra akivaizdu, apie tai mes rašome savo ataskaitoje. Tyrimai aiškiai parodė, kad ir valdyba, bei, e, vado, valdyba ir vadovybei tenka atsakomybė. Ačiū. Pirmiausia, ponas Kristensen. Na, aš turiu dar vieną klausimą. Nordėjai, kiek suprantu, tas offshore'nis verslas sudaro nedidelę jūsų verslo dalį. Na, aš apie tai girdėjau ir iš kitų bankų. Jie sako, kad mes nedaug to užsimame ir mūsų pinigai yra kitur. Na, tai yra turbūt tiesa, bet kyla klausimas, kodėl, jeigu ši veikla jums tokia nesvarbi, kodėl jūs ją tęsit ir kodėl padedate kodėl padedate tuo užsiimti savo klientams. Ir nesakykite šiandien, kad nutrauksite ši, šią veiklą. Jūs galbūt nutrauksite ją su Mosak Fonseca, bet ne su kitais. Suteiksiu žodį ponui Ryze. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėjau pridurti, kad, na, ataskaitos paskelbtos. Kiek suprantu, komiteto nariai neturėjo galimybę su jomis susipažinti, nes trūko laiko, bet tos ataskaitos yra trumpos ir aiškios. Yra aptariamos offshore struktūros tose ataskaitose. Mm, manau, kad tos ataskaitos gali padėti suprasti šį dalyką. Aš darau prielaidą, kad e, mes galėtumėm tą informaciją gauti. Pone Eldefeld, ar galite papildyti tai, ką sakė ponas Reizė? Labai trumpai, ponė pirmininkė, mes turime labai aiškiai pasakyti, kad mes apsiribuoja, nesakome, kad apsiribuojame tik tai sumos akfenseka. Mes įgyvendiname griežtesnius AML standartus, mes įgyvendiname e, FATKA ir CRS, CRS įgyvendame labai griežtus deramų mokesčių mokėjimo standartus due diligence standartus ir e, mes labai aiškiai e, vertiname klientus, o kalbant apie mūsų Fonseca, mes supraskime, kad turime turėti žymiai mažiau šorinių klientų. Bet kaip e, tyriamųjų žurnalistų svetainėje yra pasakyta, kai kurios išorinės struktūros gali būti priimtinos, kai kurie klientai ir toliau norės tą daryti ir mes tą tęsime. Mes bandome rasti uh, griežtų būdų pagal ML taisyklės ir CRS reikalavimus išsiaiškinti, kurie klientai geri, kurie blogi. E NF. Ačiū. Turiu Markus Bretzel iš ENF. Ja, zum einen möchte ich Herrn Christensen gerne. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau užduoti klausimą ponui Kristinsenui. <clears throat> Ar pastebėjote, kad pinigų šaltinių iš užsienio šaltiniams plūdo pinigai iš partijų finansavimo Europoje. Klausimą užduodu jau trečią kartą, ponui Eldefildu. Arba bent jau aš trečias, kuris tą klausimą užduoda. Jūs kalbėjote apie partiją Luksemburgė. 1,007 procentai klientų jūsų ten tik tais buvo, e, bet tai, tai yra 200 milijonų eurų. Netgi nėra vieno milijono eurų vienam klientui. Kaip vienas kolega iš Vokietijos sakė, tai kaip ir nieko. Jeigu jūs sugebėjote atsikratyti tiek klientų, tai dėl to, kad jūsų veikla tokia. Trūksta sąryšio tarp tų pinigų, kurie yra investuojami. Ar tiesa, kad prarandate daugiau negu 100 milijonų nuo kiekvieno kliento. Ponas Kristinsen. Labai trumpai šį kartą atsakysiu. Kaip suprantu, klausimas man skirtas. Ar yra įrodymų, kad e, pinigai plaukia es politikams ar kažkam kitam? Aš nežinau to dalyko, bet taip gali būti, nes daug visokių istorijų sklando. Ja, ja, die russischen Banken werden wir auch noch befragen. Reiks kalbėti turbūt su Rusijos bankais. Ne, Elderfield. Turbūt reiks kalbėti apie tai su Rusijos bankais, ponas Elderfield. The, uh, Dėl Luksemburgo verslo ir veikla, kuri ten vykdoma, yra tipinė bet kuriam tarptautiniam bankui. Uh, valdymo paslaugos, skolinimas, banko sąskaitų atidarimas. Luksemburgo filialas sumažėjo pastaruoju metu, offshore'inių įmonių, jei neklystų, skaičius prieš dviejus metus buvo 12 tūkstančių, kai žinau, ateityje sumažės ženkliai tie skaičiai, bet minėjau, kad turim suprasti, kad labai griežtai turime uh, pasverti mūsų klientų poreikius. Yra labai aiškiai pasakyta FATAK ir kai kuriuose kitose sektuose, kad offshore veikla turi būti teisėta. Ir mes turime tik atskirti, kas yra teisėta, kas neteisėta. Mes turime tiesiog gerai pasverti savo klientų poreikius ir išsiaiškinti, ar į tos ataskaitos atidarytos tose offshore'inėse vietose yra pagristai teisėtos. Message. Aš noriu jūs tik tai papildyti. Aš manau, kad mes labai aiškiai galime pasakyti dėmesys telkiamas į mokesčių atitikti ir AML direktyvos reikalavimų tenkinimą. Mes norime, kad su kiekvienu klientu būtų elgiamasi deramai ir būtų negarbinga dabar pasakyti, kad tai yra smulkmena, toks skaičius klientų yra e, smulkmena. Buvo pasakyta, kad turime 11 tūkstančių klientų. E, individualiai mes kiekvieną klientą turim vertinti. Kiekvienas klientas yra vertingas. Ir e, mes e, suprantame, kad bendrai santykiai su klientais sukuria banko reputaciją ir banko pelningumą. Na, taip. Mes e, bandome e, išsiaiškinti tuos skaičius, bet gal raštu galėtumėt viską surašyti. Nes turbūt niekas nenorėtų būti dabar Luksemburgo vietoje. Dėl įvairių priežasčių, ne tik dėl išorinių galimybių, bet ir dėl mokesčių. Tomas Mann, klausimas ponui Eldefield. Tik nuo 2016 lapkričio dirbate toje įmotinėje kaip atitikties atsakingas e, veikėjas Tačiau jūs ne, negalite visko matyti, tačiau atsakomybė jums tenkanti yra didelė. 2016 metais jūsų vadovas pasakė, kad buvo tik tais individualūs kontaktai su Mosak. Ir ponas Kristensenas dokumentuose identifikavo 11 tūkstančių pavyzdžių, kur bankas dirba su daugiau negu 400 klientų. Jūs sakote, kad yra 11 milijonų klijen, klientų, iš jų 5 tūkstančiai paliko banką. Kokiu priemoniu įmatės įmonės valdymui. Jūs sakėte, kad turi būti nauji standartai, naujas požiūris, dėl viso šito gerai, bet kas, e, kai, kaip dėl pinigų plovimo, dėl kontrolės? E, kas, e, kas blogai buvo iki šiol ir kaip informuojami darbuotojai? Ar jūs rengėte kokius nors mokymus? Uh, ir ar jūs e, norėtumėte pritaikyti kokį nors etikos kodeksą bendradarbiaujant su įmonėmis, o taip pat ir su jūsų personalu viduje. Ačiū ponui Manui, aš manau, kad šitas klausimas skirtas Nordea bankui ir jis yra geras, tačiau norėčiau pasakyti, kad nuo ATD dar lieka ponė Liudikson Pone Lukas, jūs taip pat prašėte žodžio, taip pat pone Žoly ir pone Gomeš turėtų pasisakyti ir tada jau individualūs pasisakymai bus baigti. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už klausimus. Ataskaita, kuri buvo paskelta praėjusiu metu Liepos mėnesį, buvo labai savikritiška, ypač galvojant apie e, AML direktyvos reikalavimų tenkinimą. Ir tada e, direktoriai, valdytojai patys nusprendė, kad reikia viešai paskelbti, jog ženkliai Luksemburgo filialo veikloje labai ženkliai e, netenkinami AML reikalavimai. <clears throat> Ir mūsų klientai apie tai buvo informuoti. Kalbant apie išsamų patikrinimą, operacijų stebėjimą, e, irgi buvo pasakyta, kad yra nemažai pažeidimų, todėl mes šiandien pripažįstame, ir bankas apie tai kalba atvirai ir skaidriai, kad silpnumų, silpnųjų vietų yra ir viskam bus pritaikomos reikomos sankcijos. Taigi darbo mums dar lieka labai daug. Mokymas darbuotojų yra labai svarbi dalis. E, kaip tik dabar vyksta mokymai dėl e, naujosios kovos su pinigų plovimu direktyvos reikalavimų taikinimo. Kolegos sureiškiau suprasti, kas yra kas ne visada e, savaime suprantama žmonėms yra, e, kaip vertinti finansavimo uh, šaltinius ir panašiai. Ir manau, kad visai teisingai pastebėta, kad negalima visko vertinti e, tik tai iš teisingumo pusės reikia viską žiūrėti kokie, pagal e, tai, kokie yra elgesio reikalavimai, ką galima daryti, ko negalima daryti. Tai apima atitikti, tai apima valdyseną e, visais lygmenimis ir tame kontekste mes įveikėme uh, E, platesnį, griežtesnį elgesio kodeksą, kuriame yra pasakyta, kad visi darbuotojai turi tenkinti taisyklės, bet ir turi galvoti apie tai, kas yra teisinga padaryti, kas ne. Tai yra labai svarbu, bet kuriam žmogui norinčiam dirbti, ar Nordėje banke, ar kokiame kitame. Zinovas Agensin. Ponas Reizė. Okay. Good. Gerai, tada periname prie Olės Ludvigson. Ačiū už man suteiktą žodį, ponė pirmininkė. Labai gerai, kad jūs atvykot. E, gal e, savo kalboje šitą pakartosiu to, kas jau yra šiandien išsakyta, bet kai Panamos dokumentai buvo paskelbti, mes uh, supratome aiškiai, kad jūs bendradarbiavote su Panama ir e, Mosaka Fonseca nedirba čia ir tas bendradarbiavimas turėjo būti nutrauktas. Mes e, norėjome dar e, 2009 metais įvertinti mokesčių vengimo praktikas tosme regione. Bet po to mes e, pastebėjome, kad e, Nordėja pradėjo keisti savo požiūrį, pradėjo keisti savo reikalavimus ir e, pastarojų metų matėme, kad Nordėja Luksemburgo filialas e, ėmėsi labai įdomių darbo metodų. Buvo pasiremtos e, tokios struktūros, kurios kartos, kartais labai daug kainuoja ir dėl to reikia ypatingai um, turtingų klientų, kad jie galėtų dalyvauti tokioje banko veikloje. Uh, Vėliau Nordėja pasakė, kad e, uždarė operacijas su visomis priedangos įmonėmis e, Panamoje. Dar kovo mėnesį apie tai buvo parašyta. Bet e, vėliau buvo pasakyta, kad bendrai e, veikla su Panamos e, įmonėmis ir toliau vyksta. Švedijos televizija sako, kad uh, dar visai neseniai daugybė priedangos įmonių ir toliau egzistavo Nordėjo kontekste. Aš e, čia gana daug susakiau. Ar jūs galėtumėt pakartoti aiškiai ir konkrečiai iš Nordėjos pusės? Kaip aš jau sakiau, aš pats labai daug tą atvejį nagrinėjau. Kaip bus dirbama toliau Jūs sakėte, kad e, reglamentavimo bazė yra sutvarkyta. Ką jūs darysite, kad e, nauji reikalavimai būtų tenkinami? Ir dar vienas e, tiesioginis klausimas. Ar jūs e, dirbsite su tokiamis įmonėmis, kurios siekia įsteigti savo būsnės mokesčinėse rojus ir panašiai turiu pasakyti, kad aš pats esu dirbęs didelėje Švedijos įmonėje daug metų ir aš sėdėjau tos įmonės valdyboje ir mane labai nustebino tai, kad kai kurių įmonių valdybos nežino, kas dedasi su jų mokesčiais. Mane tiesą sakant, tai gerokai nustebino. Be to mes pastebėjom, kad a, mokesčių inspekcijos turėtų vienai per kitaip iš tų valdybų reikalauti daugiau informacijos. Turi būti labai greitai išsiaiškinimą, kas vyksta gerai, kas vyksta negerai. Ar apie tai diskusijų jūsų valdyboje būna? E, aišku, aš suprantu, kad valdybos posėdžiai yra konfidencialūs, bet gal ką nors galite papasakoti. 3 minutės 20, kolega, prašau glaušiau kalbėti ir gal atsakymai būtų trumpesni. Um, Na, buvo pateikta keletas klausimų manau, teisinga teikti, kad Panamos dokumentai parodė, kad bankas nustatė aukštesnį standartą 2090 metais, taip pat numatė Elgesio kodeksą ir vėliau bankas pats pasakė, kad na, nors ir stengiasi, vis dėlto neįgyvendino e, to, ką buvo užsibrėžęs ir netitiko standartų. Antra, Mosak Fonseca e, jau nebėra mūsų partneriai. Kitas dalykas apie valdybą dešinėje sėdinčių kolegų teisinės patikrinimas <clears throat> tikrai buvo aiškus, buvome kritikuojami dėl priežiūros. Nordea savo finansavimo srityje nes, nepasitelkė, nepasitelkė e, priedangos įmonių. Mes atsisakėme veiklos e, Kaimanų salose, kitur. Toliau, kaip viską prižiūrėti ateityje. Na, čia didelė atsakomybė tenka atitikties departamentų, jis viską tikrins. Ačiū dabar ponas Ryzė. Ačiū, pirmininkė. Norėjau dar kartą atkreipti dėmesį į mūsų ataskaitą, kur sakome, kad visos ataskaitos teikiamos vadovybei, Luksemburgo valdybai ir Nordea grupiai veikia atitinkamų laikotarpių, tai yra nuo 2009 metų. Ir sudaro įspūdis, kad operacijos susijusios su offshore'inėmis struktūromis e, atitinka operacijas Luksemburgo bankė. Taigi yra tam tikrų trūkumų informacijos rautuose ir mes apie tai kalbame ataskaitoje apie valdyseną. Ačiū. halten und einsehen können. Ich habe jetzt noch drei Na, aš manau, mes gausime šią ataskaitą ir galėsime ją, su ją susipažinti. Dar turiu tris norinčius pasisakyti pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Visų pirma, Haiti Hautala, tačiau mes jau pradedame vėluoti, taigi išklausysime visų klausimų vienu kartu. Bet pirmiausia, Eva Žoly, tada ponia Gomeša, tada Hautala. Uh, um, you're saying that you have learned the lesson. Na, norėčiau pateikti vieną pastabą. Jūs sakėte, kad jūs pasimokėte ir dabar e, e, reaguojate į tai, ko išmokėte. Tačiau ką jūs, ką jūs galvojate apie galvotumėte apie vagis, kurie būtų pagauti nusikaltimo vietoje ir mums sakytų, na mes pasimokysime iš šito. Taigi, kas, įvyk, kas įvyko su baudžiamumu, su tais nusikaltimais, kurie buvo akivaizdus visuomenės akise? Kokių, kokias sankcijas jūs pritaikėte? Man atrodo, kad e, mąstymas pasikeitė, mes tikrai pasimokėme, bet ne, ir nenorime tokio diskurso, nebenorime, kad būtų kalbama apie tai, kad jūs pasimokėte. Mes norime, kad būtų taikomos sankcijos toms offshore'nėms įmonėms, e, e, dėl kurių Danija, Suomija, Švedija, Norvegija negavo mokestinių pajamų. Taigi, kaip, kokių sankcijų jūs imatės? Man atrodo, kad čia yra samokslas. Jūs e, dangstotės, nes, manau, būtų visiškai aišku, kad jeigu būtų vykdomas baudžiamasis tyrimas ir jeigu jūs būtumėte pripažinti bendrininkavę mokesčių slėpimą, turime, tai jūs būtumėte atsakingi atlyginti tuos nuostolius, kurių, kurių patyrė valstybės. Tai jums turėtų būti labai didelis klausimas. Ir tas, tai, kad jūs padidinote savo atitikties departamentą nuo 200 iki 1000 žmonių, tai yra ta kaina, kurią jūs sumokate. Bet jūs ne, jumis niekas nepatikės, jeigu netaikysite sankcijų. Ir dar Bjornui Ryzė ir Andrės Ten norėčiau pasakyti, Na, aš bijau, ar jūs nebijote, kad jūsų teisininkų kontora neteks patikimumo, jeigu nebus jokių sankcijų? Dabar ponė Gomeš. Sindika Dokolo buvo žmogus, kuris įsteigė įmonę Niderlanduose, taip pat Vitorio Holdings Niderlanduose, toliau įsigijo Vitorija Limited Maltoje. E, tai yra visi nelegalūs veik, E, verslai. Šis žmogus nėra niekas. Jis gimė Konge, taip dabar jis vedęs Angolos prezidento dukrą, bet jis tuo pačiu metu yra ir Danijos pilietis, nes jo motina buvo Danė. Kaip jūs traktuojate jį? Ar jūs manote, kad jis yra politiš, politikas, politinių ryšių turintis asmo, ar eilinis Danijos pilietis? Kaip jūs atliekate savo išsamų patikrinimą e, due diligence e, pagal BEPS, ar jūs nus, nusiperkate BEPS sąrašą, pavyzdžiui, Ukrainos nevyriausybinės organizacijos e, padarė, sudarė tokį sąrašą. Ar jūs taip pat vadovaujatės tokiu sąrašu? Ir galiausiai, ką, ko jūs imatės, kai paaiškėja, kad vykdoma ne offshorinė, bet kitokia veikla, kur naudojami neteisėti pinigai ir investuojama į e, nekilnojamą į turtą ir kitus verslus Europoje. Haidi, netolesnis klausimas apie offshore veiklą. Ar jūs jau tyrėte offshore veiklą savo Šveicarijos filėlė, taip ar ne? Ir toliau <clears throat> noriu kreiptis į Manheimą. Jūs sakėte, kad jūs e, e dirbote ir prie. Klausimas Manheimer atstovų. Jūs sakėte, kad jūs dirbote ir su Telija Sonera atveju. Taigi, kaip, kaip jūs palygintumėte Nordėjos korporatyvinio valdymo sistemą su Telija Sonera? Kaip manote, ją būtų galima sugražinti prie gero šiaurės šalių standartų ir kaip tvar, spręsti atskaitomybės klausimus? Na, uh, Gerai, baigiame mm, kalbėtojų sąrašą, uždarome kalbėtojų sąrašą. Mano žiniomis, Transparency International sąraše e, keturios šiaurės Europos šalis užima aukščiausią vietą - Danija, Suomija, Švedija, Norvegija, tada eina Singapūras, o po to Niderlandai. Tai reiškia, kad pasitikėjimo sumažėjimas yra nepaprastai skaudus dalykas, kai nesilaikoma standartų, kaip sakė ponia Hautala. Taigi tokios mano pastabos, dabar pirmiausia tik žodį, žodį ponui Elderfield. Kaip jau sakiau pačioje pradžioje, mes žinoma, kad iš mūsų tikimasi aukščiausių standartų, nes mes esame Šiaurės šalių bankas ir mes tų standartų netitikome. Na, mes sutinkame, kad su to, ką sakė ponia Žoly, kad turi būti atskaitomybė. Aš sutinku su jūsų pastabomis dėl įgaliojimų. Taip pat sutinku, kad ir aukščiausiams vadovams turi būti uh, tam tikrų finansinių padarinių. O kalbant apie nusikalstamumą, na, mūsų tyrimas parodė tik vieną galimai nusikalstamą sritį. Bet e, manau, kad visai e, bankai turi teisę, bankai padarė klaidų, turi teisę pasakyti, kad jie pasimokė. Ir mes tikrai esame pasirengę atvykti ir aiškinti, kaip mes e, kaip mes e, tvarkomės. Kalbant apie be patikrinimus, na, negaliu kalbėti apie konkrečius asmenis, e, nes tai yra konfidencialu. Man atrodo, mes naudojame du PEP sąrašus ir, žinoma, e, ketiname atlikti išsamesnį patikrinimą dėl PEPS. O kalbant apie offshore'inės ir kitas operacijas, mes turime labai aišku įsipareigojimą patys atlikti tyrimą ir uh, pranešti apie įtartinus sandorius atitinkamus institucijoms. O dėl klausimo apie Šveicarijos filialą atsakys e, Johan. Taip, Šveicarijos filialas buvo įtrauktas į mūsų vidaus tyrimą ir labai trumpai dėl to, kad 2009 metais mes sakėme, kad nutraukėme bendradarbiavimą su Mossack Fonseca. Aš manau, kad čia kilo nesusipratimas. E, Mes tiesiog sakėme, kad patvirtinome naują etikos kodeksą ir naujus reikalavimus, tačiau nesakėme, kad nutraukėme ryšius su Mosak Fonseca. Ponas Ryze. Ačiū pirmininkė. Manau, kad galiu atsakyti į abu e, klausimus vienu sakiniu. Mums Europos bendrijoje labai pasisekė, nes turime gerai veikiančias teisės sistemas, taip pat turime finansų sektoriai veikiančias finansų institucijas, reguliavimo institucijas, tačiau yra ir baudžiamųjų tyrimų pusė, kuri dirba gerai. E, Telija atveju, tarptautiniai e, tyrėjai šie atvejai tyrė daugelį metų, Panamos atveju e, reguliavimo institucijos domisi visais šiais atvejais. Taigi visi šie dalykai yra patekę į atitinkamų reguliavimo institucijų radarą. Mm, mano ir Andrėjas ten požiūrių, mums atrodo, kad mes prisidedame prie skaidrumo ir to, tokiu būdu mes e, prisidedame prie to, kad tokios įmonės, Nordėja ir Telija, kurią vėl paminėsiu, iš tikrųjų pradeda stiprinti savo vidaus kontrolę toje reguliuojamoje srityje. Yra panašumų, žinoma, yra daug skirtumų, bet yra ir panašumų. Manau, kad akivaizdžiausias panašumas yra aukščiausios vadovybės tyla. Galbūt reikėtų aiškiau kalbėti ir nesakyti, kad organizacijoje yra įvairių nuomonių, kaip reikėtų tvarkytis. Na, Šiandien buvo kalbama apie tai, kad bandoma kurti kitokią kultūrą. Mes ją matome ir vidau, atlikdami vidaus tyrimą ir išorės tyrimą, kurį paskelbėme praėjusią vasarą. Nežinau, gal Andrėjas norėtų dar ką nors pridurti. Taip, aš pritariu tam, ką jūs sakote ir Taip, yra panašumų. Mes šiandien jau minėjome vieną žodį, tai yra principingumas. Jis yra labai svarbus visais šiais atvejais, dėl kurių yra atliekami tyrimai. Ar ir aš sakyčiau, kad čia pritrūko principingumo, dorovinio principingumo. Buvo nepakankamas valdymas ir trūko kontrolės. Būtent taip ir atsirado tų sisteminių pažeidimų, o ne atskirų asmenų daromų pažeidimų. Taigi panašumų tikrai yra ir matome tam tikras tendencijas. Taip pat galėtume pasakyti, kad mūsų tyrimai parodė, kad įmonės, kurios, kurias, kurios atsiduria žiniasklaidos akiratyje, vėliau tampa daug geresnėmis įmonėmis ir tampa pavyzdžių kitoms. Na, galima teikti, kad dėja kartais e, įvyksta skandalas, e, kyla skandalų, bet e, žiniasklaida paskatina įmonės keistis teigiamą linkmę. Labai ačiū, dėkoju Jums. Uždavėme daug klausimų. Nebuvo patenkinami visi atsakymai, gausime dar atsakymų raštu. Dabar siūlau posėdį baigti. Deja, negalėjo visi atvykti svečiai, bankų tikrintojai, Švedijos banko atmetė kvietimą, Sven Gigold paprašė dar pasakyti vieną minutę. Vienos minutės tikrai užteks. Aš Aš norėjau tik pasakyti, kad dabar šiuose tyrimuose pasiekėme tašką, kai išvelgėme tam tikrą sisteminį griuvimą. Ir aš manau, kad su tuo negalime taikstytis. Mes savo rankose turime tik tai senus dokumentus, o visi naujieji yra užtušuoti, net e, tada, kai jiems valstybių narių pritarimo nereikia. Mes negavome visų atsakymų raštų į klausimus, e, kuriuos mes turime teisę teikti. Ir dabar matome įmonės, kurios akivaizdžiai dalyvavo bet jos e, nėra tiek atsakingo ir, ir pas mus yra pakviečiami žmonės ne iš tų, kurie tarė tikrus pažeidimus, bet tų, kurie sutvarkė reikalus post factum. Maltoje lankėsi mūsų delegacija ir aš dar niekada anksčiau nebuvau matęs e, parlamento, kuris atsisakė e, kad jų atsakingi žmonės susitiktų su Europos parlamento nariais. Maltos politiniai pareigūnai praeitą savaitę atsisakė tą padaryti. Sugriežtinkime savo toną. Ir mes esame tyrimų grupė ir mes turime reikalauti, kad visi partneriai, su kuriais mes dirbame, į mūsų kvietimus sureaguotų ir suteiktų informaciją, kurio, į kurią mes turime teisę. Ačiū, aš tik tai norėjau pasakyti, kad mes irgi taip galvojame ir per paskutinį koordinatorių posėdį apie tai buvo kalbėta. Kai mes planavom apsilankymą Maltoje, ir sakėme, kad norėtume susitikti su Maltos administracija. Ir norėjom rasti žmonių, kurie galėtų atsakyti mūsų klausimus. Šiandien po pietų į Londoną vyks mūsų uh, delegacija išsiaiškinti faktų. Dėkoju visiems, kurie drausmingai sėdė visą posėdį. Pirmininkas dėkoju vertėjams ir dėkoju visiems prelegentams už labai įdomius pasisakymus. Na, o dabar aš norėčiau nutraukti posėdį. Kitas mūsų klausimas vyks kovo 16 dieną pirmadienį. Pasitaisė pirmininkas kovo 6 dieną.